Right, good, good morning everybody. I know it's early and... Labas rytas visiems, žinau, kad dar ankstyvas metas ir sunku pradėti darbą, bet visgi pradėti turime, antraip laiko neliks. I make it four minutes past nine, but of course as you... Dabar po 9 minučių 4 mano laiku, bet vieningo Europos laiko Europos parlamente vis dar neįsivedėme, kaip žinote. Tai galbūt pagal tuos laikrodžius, kurie kabo salėje, ir galima sakyti, kad 9 dabar lygiai, nors tie laikrodžiai visada vėluoja. Dabar pirmiausia vyks klausimas, kuriame dalyvauja Stevenas Majoras, Europos vertybinių popierių rinkų institucijos pirmininko pareigas išrinktas kandidatas. Skirsime klausimui ir atsakymui penketą minučių. Leisiu visiems pateikti tik po vieną klausimą. Jeigu pateiksite daugiau negu vieną klausimą, jums suprasti, kad klausėte jau antrą klausimą spręsiu pagal tai, kiek jis yra susijęs su tuo pačiu kontekstu. Na, o dabar keletas minučių ponui Major, jo įvadinėms pastaboms, o tada jau pereisime prie klausimų ir atsakymų raundo. Noriu tik priminti, kad jis yra į Europos vertybinių popierių rinkų institucijos pirmininko pareigas išrinktas kandidatas. Taigi, Stevenai, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, už pristatymą, taip pat dėkoju visiems ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nariams. Ačiū, kad suteikėte mums, pro, man progą pasisakyti. Ši institucija, jos teigimas yra vienas e, geriausių įvykusios krizės rezultatų, nes supratome dėl jos, kad europinis sprendimas turi būti rastas europinė, europiniai priežiūrai. Nes paprasta priežiūra neveikia. Europos parlamentas suvaidino esminį vaidmenį, įkurdamas šią europinio masto priežiūros sistemą ir jai teikia daug reikšmės. Nuo pat pradžių esma turėtų būti pajėgi reaguoti į ypatingas situacijas, kuomet jos pagalbos reikia. Joms, jai suteikti įgaliojimai yra platus, tačiau aš išskirčiau penkis prioritetus. Pirmasis prioritetas yra sukurti mm, finansų, finansinių institucijų priežiūrą Ir ši institucija turėtų stengtis e, prižiūrėti, ar e, institucijos atitinka kreditingumo reikalavimus. Antrasis prioritetas yra vartotojų apsauga. Ir buvo pora atvejų, ir yra paminėta porą atvejų, kaip kad skaidrumas, jo užtikrinimas ir veiksmingumas, e, kurios šiuose srityse būtent ir ketina veikti ši institucija ir turės uždrausti ypač pavojingas transakcijas ar sandurius. Trečias dalykas. Esma nėra visiškai atskira savarankiška institucija, ji veikia platesnėme kontekste ir mes kartu su kitomis institucijomis bankų apsaugos sistemoje dirbsime kartu ir atitinkamai ir veiksime kartu, esant būtinybei. Ketvirta, reikia numatyti laiku kokybiškus standartus. Ir penkta, bendras žaidimo taisyklės užtikrinančias konkurenciją rinkoje, nes būtent pusiausvėros nebuvimas buvo viena iš krizės, krizės priežasčių. Tad štai čia mūsų institucija ir turės veikti, kai matysime, kad yra pažeidžiami ES teisės aktai. Per pastarosius keliarius metus e, buvo padaryta nemažai gerų darbų, tačiau pereisime ne palaipsniui, bet e, darysime didelį žingsnį pirmin. Ir tas žingsnis bus daromas reorganizuojant organizaciją. O dabar keletas išvadų. Be to, kad aš turėjau galimybę vadovauti dviems reguliuojančioms institucijoms. Pirmoji tai buvo Danijos vertybinių popierių biržos biržai, o kita irgi panaši organizacija. Ir ta patirtis man leido pasimokyti iš tai, ko. Savarankiškumas, nepriklausomybė yra pati svarbiausia reguliuojančios institucijos savybė. Tai yra labai svarbu geram darbui užtikrinti. Ir aš tokios politikos ketinu laikytis ir dabartinėme savo poste, nes ketinu rimtai prisidėti prie ES finansų rinkos stabilumo. Ir nebejotinai, kad mes labai kruošiai svarsysime kiekvieną įgyvendinamą priemonę ir taisyklės. Kalbant apie mano atsakomybę Europos parlamentui ir tarybai, tai jau anksčiau sakiau, Europos parlamentas labai daug prisidėjo prie to, kad būtų sukurta stebėsenos sistema. Ir esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas nemažiau rimtai prisidės prie tolesnio esmos agentūros darbo. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad ketinu nuolatos diskutuoti su Europos parlamentu, o dabar leiskite Jums padėkoti ir baigti savo pasisakymą. Ačiū labai, Jūs net sutaupėte mums keletą sekundžių. Ir pirmasis klausimas, kurį dabar jums ketina užduoti, tai yra EPP Jean Paul. Ačiū, ponia pirmininkė. Turiu pasakyti, kad buvo malonu klausytis jūsų Europos parlamento įvertinimo. Ir jūs sakėte, kad Europos parlamentas nemažai prisidėjo prie stebėsienos institucijų steigimo. Tačiau nemažai mūsų sėdinčių šioje salėje abejoja reguliavimo srityje egzistuojančiamis galimybėmis bei gebėjimu kompetitingai vykdyti funkcijas priežiūros institucijai. Mes rimtai abejojame, kad iš tikrųjų nebus jokio skirtumo tarp Cezar ir Esmos tarnybų. Ir tos abejonės gana rimtos. Todėl norėtųsi išgirsti iš jūsų argumentų, kurie padėtų mums išsklaidyti mūsų būkštavimus. Ačiū. Ačiū. Ačiū, kad suteikėte galimybę man konkrečiau pakalbėti apie ankstesnę padėtį kokia susiklosti Cesar institucijoje ir kaip ketina veikti esmą. Turiu pasakyti, kad pagrindinis skirtumas šiuo atveju yra esmai suteiktos galios. Pavyzdžiui, kredito reitingo institucijas esma prižiūrės tiesiogiai. Ir tai reiškia, kad mes atliksime visai kitą vaidmenį negu Cesar institucija, kuri negalėjo tiesiogiai kontroliuoti kredito reitingo institucijų. Taip pat ir kitose sritise mums suteikta daugiau galių. Pirmiausia, teisė nustatyti standartus, aišku, tą darbą turėsime atlikti kartu su Europos komisija ir beje su Europos parlamentu taip pat. Taip pat mes galėsime veikti kaip reguliuojančioji institucija konkurencingumo požiūrio. Todėl mes turime pakankamai galių. Ir šiuo atveju reikia kalbėti ne apie laipsnišką funkcijų pasikeitimą, bet apie esminį kompetencijos pasikeitimą. Dar vienas dalykas - tai yra mūsų institucijai skiriami ištekliai. Personalas turėtų, personalo darbuotojų skaičius turėtų viršyti turėtų sudaryti daugiau nei šimtą žmonių, dabar dirba 40 ar 45. Aš ketinu, pasinaudodamas personalu, atlikti esminius pakeitimus ir pasinaudodamas SR institucijos pirmininkų pavaduotojais. Taigi ESMA, mano galva, bus visiškai kitokia institucija. Nebus lengva viską sutvarkyti, bet pavyzdžiui, išteklių požiūrių, jeigu aš kaip vadovas susidursiu su išteklių problema, aš apie tai kalbėsiu garsiai ir visur. Ir manau, kad ta problema bus sprendžiama. Ačiū. Toliau. Udo Balman, SN socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju, sveiki atvykę į mūsų komitetą, pone Major. Ko gero suprasite, kad šis komitetas ir taip pat parlamentas visas labai didžiuojasi tuo, kad e, ėmėsi labai ryštingų veiksmų, formuodami naujosius finansų priežiūros teisės aktus ir institucijas. Ir be abejo, norime matyti žmonės, kurie toliau tuos ryštingus veiksmus tęs ir praktiškai gyvendins. Tad e, bandydami artimiau susipažinti, galbūt įsivaizduokime taip, atsukome, atsukame laiko ratą atgal, prieš, tarkime, trejata ketvirtą metų jau būtume turėję tas pačias kompetencijas, tuos pačius įgaliojimus ir ką jūs būtumėte darę Cezar institucijoje, matydami įvykius. Žinote, kad yra stovykla teigianti, kad gal nereikia taip jau ambicingai ir ryštingai veikti, e, kiti mini kitus teisės aktus, kuriais reikėtų vadovautis, taigi ko galime iš jūsų tikėtis ateityje. Well, we, it's, it's difficult, of course, to, to set the time back and... Labai sunku yra atsukti laikrodį atgal ir įsivaizduoti, kas galėjo e, įvykti. Uh, jei e, sunku dabar įsivaizduoti, kas, kaip situacija galėjo keistis, jei esmą būtume turėję anksčiau. Bet pirmiausia, noriu pasakyti, kad reguliacinė priežiūra nėra garantija pati savame. Be abejo, du, uh, susidursime ir su galimomis krizėmis ir kad ir kiek prižiūrėtume rinką, jos bus įmanomos. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad aplinkybės, kuriomis gyvename dabar, yra visiškai netikėtos mums visiems, niekas negalėjo jų įsivaizduoti anksčiau. Ar esmos ankstesnis atradimas galėjo pakeisti situaciją, taip aš manau, kad jis galėjo sušvelninti krizės padarinius. Ir aš e, manau, kad nemažai kas e, norėtų, kad anksčiau ši institucija būtų buvusi steigta. Reitingavimo agentūros e, sukelia tikrai nemažai problemų. Ir jei mes būtume galėję prižiūrėti šias organizacijas anksčiau, tuomet uh, galima būtų tikėtis, jog jos e, būtų atlikusios savo darbą geriau. Reglamentavimo e, konkurencija. Niderlanduose mes turime galiojimų pasakyti paslaugų teikėjų, kad e, jis netitinka skaidrumo reikalavimų ir todėl jis negali prikiauti savo produktais uh, mūsų šalies teritorijoje. Tačiau e, tikriausiai toks paslaugų teikėjas e, tiesiog nuvyktų į kitą šalį, kur e, reglamentavimas nėra toks griežtas. Taigi tokia šalių konkurencija reglamentavimo pagrindų iš tikrųjų egzistuoja ir esma dabar turės nemažai galių tam, kad užkirstų kelią jai. Bet to mes žinome, kad esma galės efektyviau spręsti ir problemas susijusias su išvestiniais popieriais, kurio, kurie prisidėjo prie krizės atsiradimo. Taigi, reglamentavimas e, nėra panatėję, tačiau manau, kad jei mes Euro, Europos lygmenių galėsime prižiūrėti rinkas, o rinkos, kaip žinia, tai veikia Europos lygmenių, tuomet situacija turėtų būti geresnė nei yra dabar. Ir Norėčiau pasakyti taip pat, kad jeigu būtume turėję esmą anksčiau, tuomet galima būtų teikti, jog mūsų problemos būtų buvusios mažesnės, netokios opės, kaip jos yra dabar. Žinome, kad e, kai kurios problemos pas mus atkeliavo iš kitur, jos nebuvo sukurtos Europoje. Tačiau vienai per kitaip aš manau, kad mes būtume sugebėję e, joms geriau pasiruošti. We're... Dėkuoju. Mes e, suteikėme galimybę nariams e, per vieną minutę pateikti savo klausimą ir po to svečias gali, e, turi 3,5 minutės tam, kad jos atsakytų. Silvė Guljach. Dėkuoju. Mano kolegos jau kalbėjo, kad mes nemažai padirbėjome tam, kad būtų sukurta šį agentūrą ir aš turiu pateikti jums labai aišku klausimą. Jūs atvykstate, jūs esate tos šalies, kuri visuomet siekia sustiprinti vidaus rinką. Ir aš norėčiau jūsų paklausti. Ar kai mes sujungime mūsų finans, finansinės rinkas, jau ne, ar nebuvo pakankamai sustiprinta jau e, sistema. Ir jei bus bandoma su tarybos įsteigtais saugikliais piknaudžiauti, ką jūs darysite? Well, I would like to express that. Uh... Na, aš norėčiau pasakyti, kad aš suprantu, kad uh, saugiklio straipsnis susijęs uh, su fiskaliniais e, reglamentavimo padariniais yra e, mūsų svarbus dalykas, kadangi labai dažnai mokesčių mokėtojų pinigai yra panaudojami tam, kad būtų išsaugoti bankai. Mums patikėtojo e, srityje ši nuostata reikštų, kad reguliuotojas negali spręsti dėl mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo, norint įsaugoti uh, e, finansinės institucijas. Be abejo, reglamentavimas vienai per kitaip paveiks mokesčių sistemą. Tačiau reguliuotojo pagrindinis vaidmuo yra užtikrinti, kad finansinės rinkos gerai veiktų. Reguliuotojai nėra skirti tam, kad jie e, trukdytų finansinėms rinkoms. Taigi Aš manau, kad e, mūsų priežiūros pagrindinis tikslas yra e, užtikrinti sėkmingą rinkų veiklą ilgesnėje perspektyvoje. Taigi aš manau, kad šis straipsnis reiškia, kad e, bet koks sprendimas neigiamas sprendimas dėl uh, ir būtų tas rytis, kai e, būtų ta galimybė mums užkirsti kelią tam, kad būtų mokesčių mokėtai būtų pinigai naudojami netinkamai. Toliau Sven Gigold. Hello, sorry for being late. I will... Labas rytas. Atsiprašau, kad pavėlavau, bet dėja transporto trūkčiai dėl visko kalti. Po ilgų dėrybų su taryba dvi ar trys priežiūros agentūros turi teisę riboti tam tikrų tipų sandorius. Todėl noriu paklausti, kokiom esant aplinkybėms ir atsižvelgiantai esmą kompetenciją jūs pasinaudosite tokią teisę. Ar jūs jau galvojate, apie kokius produktus, finansinius produktus galima būtų galvoti ir kokiais kriterijais jūs vadovautumėtėse, ribodami tam tikrų tipų sandorių sudarimą. Atsakymas. Kaip pažymėjau savo įžanginėje kalboje, vienas iš mūsų agentūros uždavinių bus vartotojų apsauga. O tai reiškia, kad mes labai daug dėmesio kreipsim tai, kas darosi mažmeninės prekybos srityje. Aš pats turiu patirties ir labai dažnai mes imdavomės tam tikrų ribojančių priemonių Niderlanduose. Pavyzdžiui, spekuliuoja, turiu galvoje spekulacijas žeme, nes uh, tai svarbus dalykas Niderlanduose. Mūsų atsitrūksta žemės, o šiltėjant klimatui dalis ribotų išteklių gali atsidurti po vandeniu. Todėl vartotojų apsauga yra labai svarbus dalykas. Kita funkcija, kurią ketinu vykdyti, tai aiškinti vartotojams tam tikrų produktų savybės. Bet aišku, yra atveju, kai produktai specialiai pritaikomi vartotojams ir tai yra naujas darbas iš dalies man Kita vertos, dirbdamas anksčiau reguliuojančioje institucijoje, aš tikrai net, iš, nesuteikdavau um, licencijų, jeigu ūkio subjektas nepateikdavo tinkamo verslo plano. Dar vienas dalykas 70-80 procentų iš anksinio mokėjimo paprastai yra skiriama ne investicijoms, o administravimo išlaidoms padengti. Taigi, jeigu mąstysime logiškai, reikia galvoti apie tos produktus, kurie susiję su didelė rizika, kad produktai netenkins vartotojų poreikų, netenkins uh, vartotojų paklausos. Reikia galvoti ir apie išimtinius atvejus. Nereikia pamiršti, kad vartotojai turi teisę rinktis ir turi teisę rinktis pažangius produktus. Apie tai reiks galvoti, kai taikysime ribojančią priemonę. Bet aš manau taip pat, kad ir patys tiekėjai nėra suinteresuoti tiekti blogą produkciją. Ir mano šalyje, ir kitose valstybėse narėse jau sukaupta patirties, kai tam tikri tiekėjai išpučia muilo burbulą, vėliau tenka prekę šalinti iš rinkos ir mokėti kompensacijas vartotojams, pavyzdžiui, Toyotos atvejais. Taigi, kai kurių dalykų mes negalėsime atlikti kaip reguliuojantį instituciją, bet manau, kad ateityje bus galima apie tai galvoti. Pirmininkė, ačiū. ECR frakcijos vardu Keis Vimber. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat atsiprašau, kad pavėlavau. Jūs kalbėjote apie MIFID direktyvą ir tą peržiūros procesą, kuris dabar vyksta. Uh, nebejotinai, kad tai susiję su labai plačia rinka, kurioje atsiranda naujų teisės aktų. Ir MIFID direktyva peržiūros požiūrių iš tiesų yra labai svarbi, nes ji reglamentuos akcijas bei kitas panašias rinkas. Jums jau buvo užduotas klausimas, kaip jūs ribosite sandorius, bet turiu pastebėti, kad CESAR elgesi vienaip, o dabar norėčiau paklausti, kaip jūs veiksite, kad užtikrintumėte personalo kvalifikaciją ir tai, kad jis turėtų tinkamas žinias. Dar vienas dalykas, kai bus su tais produktais, kurie tarsi nepatenka jūsų kompetencijos ribas, tai yra priekyba vertybiniais popieriais jų neturint, pavyzdžiui. Ir kaip esma su SCC ir kitais tarptautin, ir kitomis tarptautinėmis reglamentuojančiomis, reguliuojančiomis institucijos veiks. Atsakymas. Jūs uždavėte du klausimus. Bandysiu atsakyti. Pirmiausiai, dėl darbo su nacionalinėmis reguliuojančiomis institucijomis ir jų patirtį reguliuojant ir prižiūrint tam tikras rinkas. Tiesą pasakius, didesnė dalimi esma nevykdys kasdienės priežiūros. Kasdienę priežiūrą atliks atitinkamos institucijos nacionalinių lygių ir mes remsime SEOA. Esma taip pat bandys sukurti ir savo patirties tinklą priežiūros srityse. Tose srityse, kuriuose esma neveiks, neabejotinai nacionalinės institucijos, jų reguliuoja, jos suteiks mums pagrindinę pagalbą ir žinias, kad mes galėtume atitinkamų lygių veikti. Ir pirmiausia, aš tikiuosi, kad dalis nacionalinėse institucijose dirbančių pareigūnų pereis dirbti į esmą. Tokiu būdu mes natūraliai įgysime žinias, kurias jau turi nacionalinios reguliuojančios institucijos. Aš tuo labai suinteresuotas. Be to, aš manau, kad bus ir tokių nacionalinių ekspertų, kurie norės dirbti esmoje. Toliau įvairūs komitetai, kurie teikia rekomendacijas, konsultuoja, taip pat kurio uh, rengia techninius standartus, bus svarbus. Ir galiausiai tam tikrą prasme nebejotinai į esmę bus laikinai skiriami darbuotojai. Tačiau svarbiausias dalykas, kad esma bus europinio lygio institucija ir jie privalės sukurti savo žinių bazę, savo žinių centrą. Todėl reikalinga galvoti apie tinkamą pusiausvyrą. Iš vienos pusės reikia pasinaudoti nacionalinių reguliuojančių institucijų patirtimi. Kita vertus, reikia sukurti savo ekspertų grupės, kurios bus įkudusios prižiūrėti finansų rinką kalbant apie tarptautinį kontekstą ir esmos vaidmenį tarptautinėse fina, pasaulio finansų rinkose, tai pirmiausia noriu pažymėti, kad jau žanginėje kalboje kalbėjau apie reguliavimo konkurenciją. Nes faktiškai Tai svarbiausia pamoka, kurios mes išmokome iš šios krizės. Ir pirmiausia, turėsime užtikrinti tokį dalyką Europoje. Tačiau tarptautinių lygių tas klausimas nėra labai aktualus. Bet bendradarbiavimas ar konkurencija didžiojo dvidešimtuko lygių yra labai svarbu, nes, kaip jūs žinote, daugelis veiksmų yra koordinuojami nacionaliniu lygiu. Taip pat manau, kad ESMA gali atlikti ir labai konkretų vaidmenį, taip kaip SCC kaip priežiūros institucija. Ir manau, kad įvairiose tarptautinio lygio diskusijose ESMA pirmiausia galės pasidalyti savo patirtimį reguliavimo srityje. EMIA, SCRA, CSRA, įvairūs reguliuotojai praktiškai atitikmenis tokių institucijų veikia įvairiose valstybėse pasaulyje, bet esma galės apibendrinti tai. Kitas dalykas, esmos pagalba bus galima išvengti funkcijų dubliavimo. Ir tokiu būdu, manau, esma tarptautinėse forumuose suvaidins svarbu vaidmenį. Aš leidžiu Jums kalbėti ilgiau, nes Jūs sutaupėte laiko atsakydamas ankstesnį e, klausimą. Dabar periname prie antrojo klausimų raundo ir ponia Kol. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimą. Jums, ponė Major, norėčiau išgirsti, ką galvojate apie. E, corporate governance finansų sektoriuje ir kaip ketinate kovoti su pernelik didelėmis premijomis mokamomis. Jau Europoje pradėtas tas darbas yra ribojamos išmokamos bankininkams premijos, tačiau e, parlamentas norėtų išplėsti uh, tą praktiką visam bankų sektoriui. Ar manote, kad egzistuoja galimybė tai realiai įgyvendinti, be abejo, kartu derinant tai su kitomis papildomomis taisyklėmis? Uh, Dėkoju, ponė Vortman, ačiū už šį klausimą. Be abejo, yra ryšys e, tarp bankininkams mokamų premijų ir esma uždavinių ir jų vykdymo. Ir vienas iš dalykų tai yra būtent e, premijų mokėjimas ir vartotojų apsauga yra man labai svarbus dalykai. Žinome, kad buvo taip, jog vartotojai įsigijo neteisingus produktus, apie kuriuos nebuvo jiems viskas išaiškinta ir uh, iš to išlošė bankininkai ir žinome, kokiu būdu yra formuojamos tos premijos. Netgi yra buvę taip, kad e, visa informacija buvo tik pasiūlos pusėje. Dėl to be abejo vartotojai nebuvo pakankamai informuoti ir negalėjo priimti teisingų sprendimų. Taigi reikia galvoti apie tai, ar konsultavimo metu gauta informacija yra patikima. Ir dabar mūsų užduotis ir yra užtikrinti tai, kad premijos mokamos tarpininkams, pačių produktų um, kuriejų būtų panaikintos. Nes tokia premijų sistema turi įtakos galų gale pačiam vartotojui. Tad į tai ypatingą dėmesį kreips esma. Reikia susikoncentruoti ties tuo, kaip vyksta konsultavimas, produktų pardavimas ir kartais e, finansų sektoriuje ta praktika vyksta tikrai labai nesažiningai, neteisingai. E, tą tikrai darysime ir šį procesą toliau stebėsime. Dėkoju. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės Leonardo Daničiai. Grazie. Il problema per cui sono nate queste autorità è soprattutto la valutazione. Dėkoju. Kuriant tokias agentūras visuomet iškyla problema, kaip galima, kaip galima bus įvertinti sisteminę riziką. Jūs būsite atsakingas už e, išvestinių popierių rinką, o mūsų komitetas kaip tik rengia būtent šios rinkos reglamentavimą. Pagrindinė problema yra ta, kad mums reikia pakankamai informacijos tam, kad mes galėtume tinkamai įvertinti tokios priekybos keliamą riziką. Kams jums atrodo, ar šiuo metu peržiūrimos skaidrumo taisyklės yra pakankamos? Ir kaip jūs ketinate sustiprinti esmos reputaciją, siekiant didesnio skaidrumo ir teikiant daugiau informacijos? Mm. I think indeed that the Iš tikrųjų, aš manau, kad skaidrumo stoka išvestinių popierių rinkoje yra, vien, yra vienas iš tų dalykų, kurie sukėlė dabartinę e, finansų krizę. Pavyzdžiui, e, keitimos, e, popierių, keitimos, san, keitimos popieriais, vertiniminiais popieriais sandoriai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai. Juos sudarant dažnai e, finansinės įstaigos turėjo tiesiog nuspėti, atspėti, kaip gali plėtoti situaciją ateityje. Ir, ir rizikos vertinimas buvo tikrai labai nesistemingas. Dažnai skaičiavim buvo atliekami tiesiog e, ranka, ant popieriaus lapelio. Taigi aš tikiuosi, kad mes galėsime pagerinti sisteminės rizikos analizę ir tai turėtų sustiprinti šios rinkos priežiūrą, kadangi veiks kliringo, centrinio kliringo sistema. Ir manau, kad tai turėtų padėti mums geriau nustatyti sisteminės rizikos veiksnius. Ir būtent e, vykdant kreditų įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius nebuvo tinkamai vertinta tokia rizika 2008 metais ir tai labai prisidėjo prie krizės. Be abejo, galima kelti klausimą, kaip centrinė kliringo sistema galėtų veikti šioje rinkoje ir kokia ji turėtų būti. Tačiau aš manau, kad reikia stengtis, kad kuo daugiau sandorių patektų į kliringo sistemą. Tačiau visi suprantame, kad kai kurie sandoriai į šios, šios sistemos akiratį nepateks. Tačiau vienaip ir kitaip mes stengsimės, kad per centrinę kliringo sistemą praeitų kuo daugiau sandorių. Ir galiu tik tai pakartoti tai, ką minėjau anksčiau. Mes ketiname suderinti esmos turimas žinias ir kompetenciją, kurią sukaupsime samdydami tinkamus ekspertus. Ir kartu taip pat mes tenksimės pasinaudoti ir nacionalinių reguliavimo institucijų patirtimi. Taigi visi kartu daromis jėgomis galėsime spręsti jų problemas, apie kurias jūs kalbėjote. Ačiū. Alde, grupės var, frakcijos vardu, Alde Šmit. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu išsakyti bendro pobūdžio pastabų ir jūs galite jų nekomentuoti. Deja, šiandieną mes matome tris vyrus. Būtų labai gerai, jeigu tarp jūsų būtų bent viena moteris, bet aš manau, kad jūs to dalyko galite nekomentuoti. Pirmininkas balsas girdisi, būtų gerai ir trys moteris. Na, viena geriau negu trys, sako kalbantysis. Jūs minėjote, jūs minėjote žilingas produktus ir galima jų uždraudimą. Mes žinome, kokios jums suteikiamos gali, bet yra atitinkami teisės aktai, kurie, pavyzdžiui, Bulmaraunai bylos išdavoje atsirado ir susiję su prekyba vertybiniais popieriais jų neturi. Taigi, pona, kaip jūs garbingai ketinate laikyti tą vėliavą? Ar jūs galėsite uždrausti keletą produktų rinkoje? Nes tikiu, kad jums reikės uždrausti nemažai produktų ir be kita ko Niderlanduose. Ar jūs busite pajėgus tai padaryti? Na, akivaizdu, kad aš ne moteris ir dėja į vėliavą mažai panašus. Bet norėjau pažymėti, kad produktai, kurie teikiami vartotojams, pirmiausia, susijęs su keletu veiksnių. Vartotojai mėgsta, vartotojams patinka, kai jie turi pasirinkimą ir nebejotinai produktus reiks tvirtinti kai kuriais atvejais. Paprastai yra pasitikima rinkos pajėgumais ir galimybę teikti vartotojui novatoriškus produktus. Mes turėsime tuo tikėti. Kitas dalykas - finansiniai produktai. Ir šioje srityje labai daug dėmesio buvo anksčiau skiriama pajamų gavimui, neatsižvelgiant į vartotojo poreikius, jų pirmenybės, jų klasifikaciją produktų ir taip toliau. Buvo tokių atvejų, kai mes nesuteikėme tam tikriems verslo subjektams licenzijos veikti finansų rinkoje. Ir aš manau, kad mes analizuosime, ar atsirandantis nauji produktai neduos neigiamo, noriu pažymėti, neigiamo poveikio finansų rinkai. Ir kokį poveikį tai darys kitiems teikiamiems produktams. Dar vienas dalykas, ar nauji produktai nedarys žalos pramonės, finansų pramonės reputacijai. Dabar dėl prekybos vertybiniais popieriais jų neturint. Šiuo požiūriu noriu pasakyti porą dalykų. Pirmiausia, svarbiausia kad mes nuosekliai veiktume visoje Europoje. Šioje srityje imtasi priemonių, kurios nebuvo suderintos su nacionalinėmis reguliuojančiomis institucijomis, o priemonės turi dėrėti tarpusavėje. Antra, iš tiesų reguliuojanti institucija turi turėti galių kištis į rinkos veikimą, taip kaip mes turime galių kištis į prekybą akcijomis. Ir kart nuo karto mes veikiame akcijų rinkoje kaip reguliuojančioji institucija, ypač tada, kada pastebime didelį informacijos asimetriškumą arba, pavyzdžiui, nepakankamą informacijos rinkoje kiekį. Tai nutinka visame pasaulyje. Tokiu atveju yra stabdoma priekyba vienomis ar kitomis akcijomis ir imas, imamasi nepaprastųjų priemonų. Įskaitant ir išvestinės finansinės priemonės. pati priekyba vertybiniais popieriais jų neturint nėra neigiamas reiškinys. Ankstesnė patirtis rodo, pavyzdžiui, Renaldo byla jungtinėse valstijose rodo, kad tokie priekiautojai jau žinojo apie įmonės, kurios akcijos pardavinėjo problemą ir žinojo, kad gali sprokti burbulas. Todėl kartais rinkos pačios imasi priemonių. Bet mes savo priemonių imsimės tada, kada rinka nefunkcionuoja. Ir tai bus išimtiniai tikriausiai atvejai. Ir tokiems išimtiniams atvejams, tokiais išimtiniais atvejais veikti mums turi būti suteikta gale. O dabar EPP vardu Pite Kanin. Ačiū. Dėkoju. Be abejo, visiems, kas nori veikti rinkoje, reikia tinkamų priemonių. Ir todėl aš norėčiau paklausyti Jūs apie Jūsų turimas e, veiklos priemonės. Ir antra, kaip Jūs vertintumėt dabar galiojančius teisės aktus? Ar juose yra numatyti, e, numatyti pakankami lygojimai Jums? Ir mikro ir makro priežiūra susijusi su sisteminė rizika ir kaip jūs bandysite suderinti kasdienius sprendimus su platesniais makro dalykais. Thank you very much. Um... Dėkuoju dėl dabartinių teisės aktų ir jį suteikiamų įgaliojimų. Aš galiu pasakyti, kad aš manau, kad dabar turimų priemonių, dabar turi, šiuose įstatymuose numatytų priemonių tikrai pakanka. Esma tiesiog turi tinkamai naudotis visais šiais įgaliojimais. Kai tik mes pradėsime savo darbą, uh, Svarbu yra suprasti, kaip galima pritaikyti įstatymus praktikoje ir tinkamai suprasti, kaip veikia rinkos. Pavyzdžiui, jeigu mes galėtume prižiūrėti uh, nacionalinės uh, kompetentingas institucijas, tuomet mes iš karto ir pamatysime, ar turimų dabar priemonių mums iš tikrųjų e, pakanka. Taigi aš sakyčiau, kad naujų teisės aktų nereikia. Uh, ir kad reikia tiesiog naudotis dabar turimais, turimais teisės aktais. Bet kai tik pradėsime dirbti, mes geriau suprasime, kas pasiteisina ta, ir ko mums trūksta. Ir tais atvejais, kai man atrodės, jog mes turime nepakankamai galiojimų, aš atvirai apie tai kalbėsiu. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime bendra, bendradarbiauti. Ir todėl aš tikiuosi, kad, kad e, man e, šios institucijos pareiga, kaip reguliavimo institucijos, bus būtent e, pasakyti, pranešti apie tuos atvejus, kai atrodo, kad ji neturi pakankamai priemonių savo darbo atlikti. Dabar priežiūra. Mes ketiname bendradarbiauti su IBA ir su AJOPA vertinant sisteminę riziką. Mes, e, kai jau kalbėjome apie nebiržinės išvestinės finansinės priemonės, e, jau komentavome šį dalyką. Ir aš nebejoju, kad esma galės suvaidinti labai svarbu vaidmenį, apibrėžiant e, riziką būtent toje rinko, rinkos dalyje ir taip pat tai, įvertinant riziką draudimo ir bankininkistės srityse, bendradarbiaujant su bankininkistės priežiūros institucija. Ačiū. Socialdemokratų vardu Alin Makafi. Ačiū. Na, jūs tikriausiai žinote, kad savo iniciatyvą parlamentas yra patvirtinęs pranešimą dėl taip vadinamų šešėlinių sandorių ir reguliavimo. Taigi, kokiu veiksmu jūs ketinate imtis šioje srityje? Ir ypač tai aktualu, galvojant, ką jūs sakėte apie skaidrumą. Ar jūs ketinate pasinaudoti, pavyzdžiui, amerikiečių patirtimi CFTC ir skelbti tam tik ataskaitas bei protokolus tų posėdžių, kuriuose dalyvaus pramonės atstovai ir ypač lobistai? Manau, man pakaktų atsakymo taip arba ne. Ačiū. Atsakymas. Vienas iš dalykų, kurį noriu atskirai paminėti, yra MIFID direktyvos peržiūra. Ir viena iš šios direktyvos darybių yra ta, kad atsirado geresnė, sveikesnė konkurencija, daugiau priekybos vietų, kuriuose galima prekiauti vertybiniais popieriais. Ir aš manau, kad geresnė, didesnė konkurencija tarp priekybos vertybiniais popieriais institucijų yra teigiamas dalykas. Kita vertus, stebima ir tam tikrų neigiamų reiškinių. Pavyzdžiui, kainų pokyčiai yra pakankamas neigiamas reiškinys, nes dabar skirtingose vietose nustatomos skirtingos kainos. Taigi, didesnė konkurencija šiuo atveju yra naudingas dalykas, tačiau kitas dalykas yra vis dažniau aptinkama, kad nustatomos nelabai skaidrios kainos. Ir vienas iš sprendimų galėtų būti konsoliduoti šią priekybą, surenkant visą reikalingą informaciją apie kainas, kurios nustatomas iki vertybinių popierių pardavimo, nustatomos biržose arba po sandorio sudarimo, kai vertybiniai popieriai keičia savininką. Dėl skaidrumo ir organizacijų, kurias mes prižiūrime vaidmes bei jų įtaką reguliuojančiai institucijai. Tai galiu pasakyti, kad mano organizacijoje Jeigu mes būtume skaičiavę, kiek kartų belčiasi rinkos veikėjai į mūsų duris ir kiek kartų patenka vartotojų organizacijų atstovai pas mus, tai galima daryti išvadą, kad vartotojai dėja netaip gerai organizuoti, kaip tos institucijos, tos įstaigos ir įmonės, kurias mes prižiūrime. Taigi susidaro tam tikros reguliavimo žirklės, bet klausimas presime labai atsargiai užtikrinant nepriklausomybę nuo tų organizacijų, kurias mes turime prižiūrėti. Kita vertus, aišku, mums reikalingos mūsų prižiūrimų institucijų žinios ir patirtis. Todėl mes ir kursime tam tikras ekspertų grupės esmoje. Tai bus forumas, kuriame galima bus keisti su mumis, kaip reguliuojančia institucija žiniomis ir nuomonėmis. Tokiu būdu būtų galima išvengti lobistų įtakos, rinkos įtakos Ir aišku, mes e, galime skelbti dokumentus, bet tai bus santraukos, apibendrinančio tipo dokumentai, o ne išsamus. Bet aš klausiau, sako ponia Makatai, ar jūs skelbsite viešai ar ne tokią posėdžių informaciją. Taip mes skelbsime, sako ponas Major, o protokolus po susitikimų su lobistais Aš labai konkrečiai klausiau. Atsakymas. Mes skelbsime dokumentus tų posėdžių, kai bus susitinkama su rinkos atstovais. Kągi ketvirtas dabar etapas e - EPP vardu dar vienas kolega pasisakys, aš laikausi to laiko, kurį rodo salėje pakabintas laikrodis ir stengiuosi laikytis sutartos tvarkos. Taigi ponas Kinė, o paskui Paskal Kamp. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mm, nagyon rövid kérdéseim lesz. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpas klausimas jums, arba trys trumpi klausimai. Pirmasis. Ankstesnė taryba, priežiūros institucija turėjo tik patariamųjų galių ir tai buvo vertinama prastai. Noriu jūsų paklausti, ar jums tas kaip nors pasitarnavo, ar galbūt pakenkė, kaip įsivaizduojate savo įgaliojimų galima praplėtimą ateityje. Taip pat kalbėjote apie kreditingumo reitingų agentūrų darbą, kiek jos prisims atsakomybę už savo sprendimus, juk svarbiausias sprendimas ateičiai yra ir valstybės skolos masto įvertinimas, kiek ketinate imtis tokio vertinimo ir kada galvojate spręsti valstybės skolos vertinimo problemą. Ir trečias klausimas, priežiūros institucijos turės teisę tam tikrą laiką drausti prekiauti itin rizikingais produktais. Kokia jūsų patirtis šioje srityje su draudžiamais produktais? Dėkoju, tai buvo trys klausimai, tad galbūt ne į visus sulauksite atsakymą. Aš dar pačioje pradžioje sakiau, kad e, klausime po vieną klausimą tik tai. Taigi prašau atsakymai. Maybe. Aš turiu pasakyti, kad e, Aš gal netinkamai supratau jūsų klausimą dėl vertimo. Kol kas aš turim pasakyti, kad aš nekalbėjau apie akreditavimo agentūras, kredito reitingo agentūras. Aš turėjau paaiškinti, kad aš turiu nemažai patirties audito srityje ir Žinau, kad audito institucijos veikia panašiai kaip, kaip ir e, nacionalinės e, reglamenta e, priežios institucijos, nes šios institucijos pateikia informaciją apie išvestinių popierius, o auditas pateikia informaciją apie sąskaitų tvarkingumą. Taigi aš tikiuosi, kad mes, bendradarbiaudami su nacionalinėmis e, priežiūros institucijomis, galėsime tinkamai veikti. Deficito mažinimas neįeina į esmos kompetenciją, tuo turės užsiimti nacionalinės vyriausybės, ypač tose šalise, kurios susidūrė su dideliu biudžeto deficitu. Taigi šis klausimas nepatenka į mūsų kompetenciją. Čia. Pyte. Labai trumpas klausimas. Jis yra susijęs su jungtinio komiteto darbu. Kaip Jūs įsivaizduojate šio komiteto darbą, kaip įsivaizduojate jo ateitį, jo siekius ir kaip ketinate su juo bendradarbiauti? I would, I would will... Tikiuosi, kad mes su šiuo komitetu bendradarbiausime labai glaudžiai. Mes uh, visi užsiimame makro priežiūrą ir todėl turėtume sutelkti savo jėgas. Finansiniai konglomeratai yra vienas iš tų pavyzdžių. Aš kalbu apie tas finansinės įstaigas, kurios tai teikia ir draudimo, ir bankininkystės paslaugas. Ir prižiūrėdami e, tokias įstaigas mes be abejo bendradarbiausime, kitaip negalėsime tinkamai atlikti priežiūros e, funkcijų. Tačiau nepamirškime, kad yra nemažai tokių produktų, kurie derina draudimą su investicijomis arba su uh, bankų paslaugomis. Ir jeigu jūs norite prižiūrėti tokius produktus, būtina bendradarbiauti su kitomis dviejomis uh, regulia, uh, reguliavimo institucijomis tam, kad būtų užtikrinta šių produktų kokybė. Uh, Ir ypač tais atvejais, kai norima uždrausti kokius nors produktus, būtina e, dirbti kartu su kitomis e, priežiūros institucijomis. Dėkuoju, Paskaliu. Tout d'abord, je, je me félicite que vous ayez pris l'engagement devant nous euh, de rendre public. Džiugiuosi, kad jūs pas mus atvykote ir kad jūs ketinate skelbti tų susitikimų, kuriuose dalyvauja finansinio sektoriaus atstovai susitikimų protokolus. Tai yra įsipareigojimas kuris mums labai tinka. Ir dar vien, ir vienas klausimas. Kiti kolegos apie tai jau kalbėjo. Aš norėčiau sužinoti, kaip jums atrodo. Ar jūs turėsite pakankamai informacijos tam, kad galėtume, tinkam, kad galėtume užtikrinti, jog tinkamai veiktų rinkos, piknaudžiavimo rinka direktyva. Ir ar galėsite tinkamai prižiūrėti tas įstaigos, kurios piknaudžiavo prekybas skolintas vertiminės popieriais? Ne tik pas mus, bet ir, ir JAV. Ir ar jūs galėsite ir, ir JAV taikyti sankcijas e, tokiems e, e, įmonėms? Ir ar, kaip jums atrodo, ar jūs turite pakankamai priemonių tam, kad galėtumėt užkirsti kelią tokiai priekybai skolintis popieriais? Again, I would like here to make the comparison with the Vėlgi, dar kartą norėčiau palyginti išutinių popierių rinką su akcijų rinka reguliuo, reguliuotojas gali sustabdyti priekybą akcijų rinkoje ir taip pat gali užkirsti kelią rinkos veikėjų manip, vykdomoms manipulacijoms. Ir aš savo, iš savo ankstesnės, ankstesnės patirties žinau, kad mes, pavyzdžiui, vieną kartą susidurime su tokiu atveju, kai vienas prekiautojas bandė, darydamas nežymės, ne nedidelės operacijas, paveikti tam tikrų akcijų kainą. Uh, Taigi taip, mes stengsime daryti viską, kad būtų užkirstas kelias manipulacijoms ne tik akcijų rinkoje, bet ir mums patikėtoje rinkoje. Prekyba skolintais vertybiniais popieriais. Kol kas e, turima informacija neleidžia mums e, daryti labai aiškių išvadų ir aš tikiuosi, kad mes galėsime ateityje pradėję dirbti, galėsime susidaryti geresnį vaizdą apie tai, kas e, vyksta rinkoje. Nepamirškime, kad nemažai vyriausybių skolinosi tam, kad padengtų savo finansinius poreikius. Ir e, yra įvairių nuomonių apie tai, ar naujos e, taisyklės, kurios įgalėjo, pažiūrėjau, JAV pasiteisina. Ir aš manau, kad mes turėtume turėti pat, tokias pat galės, kurios turi ir akcijų rinkų reguliuotojai. Tik tuomet galėsime tinkamai dirbti. Okay. Well, Kągi, labai ačiū klau, šiuo klausimu diskusija baigiama. Dėkuoju, kad galėjote atvykti pas mus ir jūs dabar galite atsipūsti. Hearing, so o mūsų laukia kitas klausimas, todėl prašyčiau komiteto narių neišeiti iš salės, sako pirmininkė. Right, everybody, if we could uh, settle down, please. Kągi visus prašau užimti savo vietas. Ir dabar pereiname prie mūsų antrojo klausimo, į kurį atvyksta ponas Gabriel Bernardino, kuris, kurio kandidatūra yra parinkta Europos draudimo ir profesinių sąjungų priežiūros institucijo pirmininko pareigas. Kandidatui bus suteikta penketas minučių pasisakymui, o tada pereisime prie klausimų atsakymų etapo minutę klausimui ir keletas minučių atsakymui. Noriu dar kartą paprašyti visų, kad neužduotumėt keletos klausimų. Jeigu jie glaudžiai tarpusavį susiję, tada tvarkoju. Bet jeigu jūs ketinate užduoti tris skirtingus klausimus, tai aš beveik galvoju, kad išjungsiu mikrofoną tokiu atveju, kalbančiojo mikrofoną turiu galvoje, sako pirmininkė. O dabar žodis Gabrieliui. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbus komiteto nariai, ponios ir ponai. Nuoširdžiai sakau, kad man labai malonu grįžti į šiuos rūmus, į jūsų komitetą, pristatyti savo nuomonę, požiūrį, mintis ir vėliau atsakyti į klausimus apie priežiūrą ES draudimo rinkoje. Žinia, visi gyvename iššūkių kupinų laikotarpių ir nemažiau iššūkių laukia reguliuojančių institucijų, juolab, kad joms tenka šalinti ir pasaulinės krizės padarinius. Dėl to būtinos ne tik priemonės, bet ir atitinkama ateities visi. Aš manau, kad Europos priežiūros institucijos pirmininko pareigas, vadovo pareigos suteikia didžiulės galimybės Ir manau, kad mano institucija, jeigu aš būsiu patvirtintas, prisidės prie finansų rinkos stabilumo ir teiks naudos visiems šios pramonės vartotojams. Jeigu galvojame apie gerai savo funkcijas atliekančią reguliuojančią instituciją, būtina tenkinti tam tikras sąlygas. Pirmiausia, nepriklausomybę. Ja galima užtikrinti veikiant veikiant aktyviai ir aktyviai naudojantis suteiktomis galiomis, taip pat būnant bešališku, veikiant nusekliai. Ir tai tokie veiksmai turi apimti visą spektrą veikėjų nuo Europos komisijos, pramonės, įmonas ir vartotojus. Kad galėtume užtikrinti šiuos dalykus, reikalinga turėti pakankamų išteklių. Bet vien išteklių materialia prasme nepakanka reikia žinių ir įgūdžių bei kompetencijos. Antras dalykas, kuriuo aš ketinu imtis, tai įdėkti gerą valdyseną, kuri remtųsi skaidrumo, konsultavimuose ir veiksmingumo principais. Ketinu pasinaudoti visą tą gerą patirtimį, kuri sukaupta suinteresuotojų interesuotojų subjektų institucijose. Be to nereikia pamiršti, kad mūsų priedermė ir atsiskaityti aukštesnėm institucijom, įskaitant Europos parlamentą. Todėl iš savo pusės esu pasirengęs vykstant darbui nuolatos su jumis diskutuoti. Priežiūros institucijų tinklas turi būti toks, kad teiktų naudos. O tai reiškia, jog reikia rodyti iniciatyvą ir tinkamai pasirenkti naujų taisyklių įgyvendinimui. Manau, kad centrinė sistema leis sukurti standartus ir taip pat ankstyvo įspėjimo kriterijus. Kita vertus, mes galvojame ne apie tai, kad tęsime anksčiau pradėtą darbą, mes galvojame apie pokyčius ir mūsų atsakomybės stiprinimą. Taigi, kai kalbame apie visą reguliuojančių institucijų centrą, reikia galvoti apie savo funkcijų vykdymą, apie vartotojų apsaugą, apie ginčių sprendimą. Be to, vieni nieko nepadarysime, todėl turėsime per jungtinį komitetą veikti kartu su kitomis priežiūros institucijomis ir taip pat dirbti su sisteminės rizikos vertinimo valdyba. Nebejotinai tokiu būdu reikia galvoti apie žinias, patirtį ir vadovavimo gebėjimą. Tikiu, kad mano patirtis bent iš dalies bus naudinga EOPai ir draudimo fondų priežiūra. Priežiūros rytyje nacionalinių lygių turiu patirties, nes sugebėjau suburti visus į diskusijų formą ir užtikrinti pažangą. Aš turiu pakankamai ambicingų planų, kad galėčiau vadovauti Europai ir aiškiai matau jos viziją. Esu motivuotas ir nuo nieko nepriklausomas. Nuoširdžiai tikiu Europinio projekto sėkme. Ir galiausiai esu tikras darboholikas, nes savo darbą galiu atlikti tik tai atiduodamas jam visas savo jėgas. Nes tik tokiu atveju tikiu žmonės gali pakeisti padėtį, bet to tikiu, kad padedant jums galėsiu užtikrinti sėkmingą Europos veikimą. O dabar esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, jeigu tik sugebėsiu. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū. Dėkuoju. Periname iš karto prie pirmojo klausimų raundo. Ir pirmiausia, apie frakcijos vardu Žanas Polis Goze. Merci, madame la présidente. Bien... Dėkuoju ponė pirmininkė ir sveikinu pas mus atvykusi ponė Birdindo. Ir aš norėčiau užduoti Jums klausimą, kurį aš pateikiau visiems kandidatams. Jūs baigdamas pasakėte, kad e, e, didelį reikšmę reikia teikti žmonėms ir tai yra visiška tiesa. Todėl mums labai rūpi Kaip, kokią hierarchinę struktūrą jūs su, ketinate sukurti? Ir kaip jūs ketinate naudotis e, šiai naujai institucijai suteiktomis galiomis, stiprinant Europos parlamentų labai svarbę Europos viziją. Ir dar vienas e, klausimas, kaip jūs ketinate įgyvendinti, e, įveikti kultūrinės kliūtis. Kaip jūs galėsite iš šiandienos žengti į ateitį? Dėkoju, ponui Gozė. Aš suprantu jūsų klausimą labai gerai. Aš turiu pasakyti, kad e, man yra didelė garbė tai, kad e, valdytojų taryba mane išrinko kaip tinkamą kandidatą vadovauti šiai institucijai. Aš jau praeitėje esu įrodęs, jog sugebu vadovauti. Tai rodžiau dirbdamas tarptautinėse organizacijose, pirmiausia dirbdamas CEOPSE ir taip pat esu vadovavęs diskusijoms dėl mokumo 2 dokumentų paketo taryboje, esu bendradarbiavęs ir su įvairiomis reguliuojančiomis institucijomis valstybėse narėse. Taigi aš manau, kad aš turiu pakankamai patirties ir tą pripažįsta ir mano kolegos. Be abejo, aš puikiai suprantu, kad mes tik tai pradedame žengti ilgų kelių. Ir šis ir žengdami šiuo keliu mes nesieksime sutarimo bet kokią kainą. Ne, aš manau, kad mes turime remtis geriausią praktiką. bei elgtis vadovaujantis mums patikėtais įgaliojimais. Ir be abejo, institucijos pirmininkas turi turėti aiškę viziją. Aš neturėsiu balsavimo teisės priežiūros valdyboje. Tačiau aš neslėpsiu, jog turiu savo nuomonę. Ir manau, kad pirmininkas būtent taip ir turi elgtis. Ir reikalausiu, kad į ją būtų atsižvelgta. Ir tikiuosi, kad kolegos taip ir elgsis, bent jau taip su manim mano kolegos elgėsi praeitėje. Aš noriu, kad EOPA taptų sėkmingai veikiančią instituciją ir ji turi kalbėti tą pačią kalbą kaip ir priežiūros įstaigos. Be abejo, yra skirtumų tarp šių dviejų skirtingų institucijų. Tačiau mes turime viziją, aš turiu viziją ir aš įsivaizduoju, kaip mes turėtume kurti ateitį. Ir nebejoju, jog turiu visas šiam darbui dirbti reikalingus gebėjimus. Dėkoju. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu Piteris Skinneris. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Bernardinai. Jūs, jeigu aišku, klausimas jums bus sėkmingas, turėsite bendradarbiauti ir su nacionalinėmis institucijomis. Jūs sakėte, kad kad e, savo darbę ketinate pasinaudoti geriausią patirtimį. Bet kaip jūs tą padarysite, turint galvoje jungtinio komiteto darbą? Jungtinis komitetas tai yra kažkas, kas egzistuoja tuo tarpu tik popieriuje. Ar jūs nematote, kad trys priežiūros, trys reguliuojančiosios institucijos tokiu būdu turės sukurti visiškai naują dalyką tuščioje erdvėje dabar. Ačiū, pana Pitrė, už šį klausimą. Aš esu įsitikinęs, kad jungtinis komitetas sudarys labai svarbę Europinės finansų priežiūros institucijų tinklo dalį. Kūrimas jis turi būti laipsniškai, po truputį, dirbant visiems. Jau turime sukaupę patirties Ir jeigu jūs manęs paklausite apie patirtį, tai aš pasakysiu, kad kai kuriais atvejais patirtis yra labai naudingas dalykas, tačiau ne visada. Nebejotinai, kad sukauptą patirtį reikia tobulinti. Išvelgiu keletas ryčių, kuriuose tos trys institucijos turėtų dirbti kartu. Ir aš manau, kad visos trys institucijos, tose institucijose, toms institucijose, tose srityse dirbs bendrai, pavyzdžiui, finansiniai konglomeratai. Darbą šioje srityje reikės kurti bendrai, nes yra pernelyg daug sričių, kuriuose veikti reikia darniai, o iki šiol tos darnos rimtai pasigendama. koks bus kieno balsas jungtinėme komitete. Aišku, draudimas ir pensijos yra specifinis dalykas, tačiau mes turėsime susikalbėti, jeigu norėsime dirbti bendrai, o tai reiškia bendradarbiavimo gerinimą. Darbas jungtinėme komitete reiškia, kad reikės novatoriškų sprendimų įsisenėjusiams problemams spręsti, bendroms problemams spręsti. Ir aš manau, kad tai bus didžiausia jungtinio komiteto teikiama nauda. Ir aš nemanau, kad visada reikia pirmiausia priimti, tvirtinti priemonės dėl bankų. Aš manau, kad yra labai gerų dalykų, kurie jau taikomi draudimo rinkose ir pensijų srityje ir juos galima, jais būtų galima pasiremti. Todėl aš manau, tokiu būdu jungtinis komitetas galės dirbti pažengiai, atsižvelgdamas aišku į tuos skirtumus, kurie egzistuoja tarp skirtingų sričių. O dabar Alde grupės vardu Oli Schmidt. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pratesti taip, ką kalbėjo Piteris Skinneris, kadangi manau, jog tai yra labai svarbus dalykas. Jums tikriausiai yra žinoma, kad liberaldemokratai nori, kad veiktų tik viena institucija. Ir mes negalėtume teikti, jog jūsų įstaiga iš tikrųjų bus reikalinga ateityje. Ir mes manome, kad jungtinis komitetas galėtų e, daug ką nuveikti be jūsų. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar ketinate imtis kokį nors žingsnių tam, kad e, trys institucijos taptų dar labiau integruotos ir ar jūs tai suvokėte kaip vieną iš savo siekių? Dėkoju, ponui Šmitui. Taip, aš žinau jūsų poziciją, žinau, kad jūsų nuomonė yra labai griežta šiuo klausimu. Manau, kad mes turėsime žengti žingsnį po žingsnio. Ir matyt, šiuo metu būtent taip ir dera elgtis. Reikia turėti tris skirtingas institucijas ateityje po trejų metų ar da, kada nors dar tolimesnėje ateityje, kaip tai ir numatyta e, reglamentuose, situacija rinkose gali pasikeisti ir ją reikia stebėti. Esu įsitikinęs, kad yra sričių, kur mes galime sutelkti savo jėgas ir uh, reaguoti vienu sprendimu. Tačiau mes negalime, kaip ir sakė Piteris, e, taikyti vieno kurpalio schemą viskam. Ne, aš manau, kad mes galime pasimokyti vieni iš kitų. Galiu Jums pažadėti, kad e, aš e, bendradarbiausiu su savo kolegomis tam, kad mes kartu ryštingai išnagrinėtume tas, e, tuos rizikos veiksnius, kurie apima kelis e, sektorius, kelias sritis. Nes praeitėje mes tokios galimybės neturėjome. O dabar turėsime ir tai yra labai svarbu. Aš galiu kalbėti visiškai atvirai. Vienas iš dalykų, kuris mane neramina, e, kai galvoju apie vieną priešios įstaigą, yra tai, ką jūs taip e, esame pastebėję kitose, kai kuriuose šalise, kad dažniausiai manoma, kad bankai yra, e, bankams yra priteikiama pirmenybė. O dabar, kai jau, jau kalbame apie tai, kas vyks po 2013 metų, kai jau pradėjome kalbėti apie pensijas, mums reikia balso, kuris gintų būtent pensijas ir integruotai priežiūros įstaigai apginti pensijas dvikovoje su bankais būtų sunku. Aš neketinu būti vieniš, vienišų karių kovos laukia. Ne, aš tikiuosi, kad mes galėsime stebėti, kas vyksta rinkoje ir atitinkamai į tai reaguoti, ar tai būtų finansiniai konglomeratai ar kokie nors kiti nauji dalykai. Dėkuoju dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponas Gigol. Labą dieną, malonu Jūs matyti atvykus pas mus ir pirmiausia, porą pastebų dėl Jūsų įžengo, ženginio žodžio. Jūs kalbėjote apie priežiūros institucijas kaip racionalius klientus ir kalbėjote apie tinklą. Bet iš tiesų turiu pasakyti, kad mes kalbame ne apie tinklą, o apie, apie europinę sistemą, europinę instituciją. O kalbant apie klientus, tai tai yra Europos parlamentas, Europų valstybių narių visuomenės, Ir mums, aš manau, šis aspektas labai svarbus. O dabar mano klausimas jums. Norėčiau sužinoti, kaip jūs pasinaudosite suteiktomis galiomis, kad sustiprintumėte draudimo sektoriaus įmonių sisteminę finansinę priežiūrą, kad būtų užtikrinta, jog jos laikosi taisyklių ir vykdo jiems priskirtas finansinės prievolės, kurias jūs galite plėsti, bet nepamirškite, kad kai kurios priemonės gali tapti sunkia našta mokesčių mokėtojui. Ačiū už klausimą. Dabar dėl jūsų pastabų. Esu įsitikinęs, kad EOPA ir kitos institucijos, kitos reguliuojančios institucijos yra tinklas institucijų. Aišku, visi turime vadovautas bendrais europiniais interesais, bet Europa, Europa priims sprendimus pati, kaip Europinė priežiūros institucija. Ir mūsų nariai, pavyzdžiui, turės teisę įvertinti ir tirti, ar nepažeidžiama nepažeidžiamos Europos teisės aktų nuostatos. Tačiau tai netrukdys mums dirbti kartu su kitomis priežiūros institucijomis, užkertant kelią galimiems teisų aktų pažeidimams. Nes esu įsitikinęs, kad visi mes turime dirbti kartu, o ne kiekvienas atskirai ir vienas prieš kitą. Tokia yra reguliavimo esmė. Kaip jūs teisingai pastebėjote, viena iš svarbių sričių yra sisteminės rizikos vertinimas. Jūs žinote, kad šiuo metu vyksta didžiulė diskusija dėl tarpusavio santykio tarp sisteminės rizikos ir draudimo. Bet vienas dalykas akivaizdus. Sisteminės rizikos pobūdis draudimo srityje labai skiriasi nuo sisteminės rizikos ypatybių bankų veiklos srityje. Ir taip yra. Nemanau, kad draudimo ir pensijų srityje negali kilti sisteminių problemų. Gali kilti. Ypač jeigu grėsmė atkeliauja iš bankų pusės. Bet jūs žinote, kad pensijų fondai, pavyzdžiui, yra stambus finansiniai investuotojai ir galite įsivaizduoti. Ir žinote, kas nutiko su jais kilus kriziai finansų rinkose. Todėl mes dirbame kartu su rinkos subjektais, kad parengtume sisteminės rizikos vertinimo rodiklius. O kokios priemonės galėtų būti taikomos, tai yra atskiras klausimas. Ir pirmiausia, atsakydamas į jį, noriu pasakyti, kad iš tiesų tikiu reguliavimo teikiama nauda. Ir manau, kad priežiūra visuomet turi būti grindžiama rizikos vertinimu. Didelės institucijos, kurios galėtų kelti daugiau problemų, ypač jeigu jos žlugtų, turėtų būti geriau prižiūrimos. Ir nebejotinai informacija apie jas renkama išsamesnė. Kita vertas, rizikos vertinimas atliekamas atsižvelgiant į kapitalui keliamus reikalavimus. Tai irgi svarbus dalykas. Tos grupės, kurios veikia labiau rizikingai, savaime patraukia daugiau kapitalo. Kalba apie sisteminę riziką ir panašius dalykus turi duoti stimuliuojantį efektą bet negalima nustatyti reikalavimo, neįvertinus to reikalavimo poveikio visiems. Ir todėl, aš manau, mūsų laukia nemažas darbas kartu su draudimo grupėmis, vertinant tą riziką, tą sisteminę riziką, kuri galėtų kilti. Dabar Vicky Ford, CR grupės vardu. Jei leisite, aš noriu užduoti klausimą dėl pensijų. Praėjusią savaitę mes patvirtinome pranešimą šią temą, o pensijos iš tiesų yra labai svarbus dalykas ir priklauso išimtiniai valstybių narių kompetencijai. Mes pranešime sakome, kad nėra poreikio valstybėse narėse įgyvendinti atskiras europinės taisyklės ir užtikrinant pensijų perkeliamumą. Dėl EOP direktyvos. Tai šiuo atveju man kyla nerimas, kad kai kurios valstybės narės gali neįgyvendinti to, dėl ko susitarta. Kaip jūs, kaip pirmininkas ir kaip reguliuojanti institucija veiksite, jeigu valstybės narės neteisingai arba netiksliai įgyvendins nustatytus reikalavimus? Kaip jūs įsivaizduojate savo vaidmenį tokių atvejų. Ačiū, ponia Ford. Jūs žinote, kad pensijos yra ta sritis, kuriai aš skiriu didelę svarbą. Daugeliu atveju pensijos lieka šešėlyje, kai kalbame apie draudimo reikalus. Bet aš ketinu joms skirti daugiau dėmesio, Pensijų reguliavimo srityje dirbau daug metų ir man šis sritis artima. Suprantu, kad egzistuoja subsidiarumo principas pensijų srityje ir numatytas minimalus veiksmų derinimas, minimalus teisės aktų derinimas pensijų srityje, bet neišvengiamai tai sėtina su įvairiais klausimais Aišku, reikia išanalizuoti ir pasigilinti, bet aš manau, kad būtina sektoriui gerai suprasti pensijų sistemų ypatumus. Jos pasižymė savo ypatybėmis ir šioje srityje kyla kiek kitokia rizika nei kitur. Aš tikrai esu sukaupęs daug patirties taikant naujuosius pensijų fondams keliamus reikalavimus savo šalyje. Bet norėčiau pasinaudodamas programą šiek porą žodžių pasakyti apie tai, kaip aš įsivaizduoju pensijų sistemą ateityje. Reikia pripažinti, kokią svarbą vaidina antros ir trečios pakopos pensijų fondai. Aš įsivaizduoju, kad aišku, jūs iš karto klausite apie mokumas 2 dokumentą ir pensijų sistemą, nes tai yra dabar aktualūs klausimai. Bet lygiai taip pat žinau, kad ne visi vienodai masto. Mano asmenė nuomonė ta, kad pensijų sistemų reguliavimą Europoje galima tobulinti. Turiu galvoje tokias rytis kaip valdysena, darbuotojų vaidmenį, dirbančiųjų vaidmenį, taip pat a, pakankamo dydžio pensijos mokėjimo užtikrinimą. Ir aišku, šioje srityje tarybai teks daug padirbėti, bet manau, kad ir jūs ateityje man nemažai padėsite. Dėkoju. Toliau apie frakcijos vardu. Ponas Sinitras. Ale jestem drugi. Bardzo dziękuję. E, szanowny panie, bardzo miło witać pana. Dėkuoju. Man yra labai malonu su jumis šiandien susipažinti. Ir man padarė įspūdį jūsų asmeninės savybės ir patirtis, kuri iš tikrųjų įkvėpia pasitikėjimo. Jūs kalbėjote, jog būtina užtikrinti nacionalinių įstaigų veiksmų koordinavimą. Ir šiame kontekste aš norėčiau jūsų paklausti. kiek, kaip jums atrodo, kokia yra grėsmė to, kad viet, nacionalinės rinkos gali būti destabilizuotos? Nes mes, pavyzdžiui, žinome iš mano šalies Lenkijos patirties, kad kartais priežiūros institucija gali savo veiksmais destabilizuoti vietos rinką. Ir todėl išriškėja būtinybė užsimti priežiūrą Europos lygmenių. Ir aš norėčiau paklausti, ką Jūs apie tai manote. So, that... Dėkuoju Jums, ponė Nitras. Aš manau, kad e, Europai patikėta patikėtas vaidmuo, koordinuojant naciona, valstybių narių veiksmus, yra labai labai svarbus. Aš tikiuosi, kad mes nesukelsime problemų nacionalinėms priežiūros e, institucijoms. Kasdienė priežiūra atliks nacionalinės e, priežiūros įstaigos. O mes galėsime koordinuoti jų veiksmus. Ir mes taip pat stebėsime, ar šis koordinavimas e, yra veiksmingas. Ir tai ir yra nau, naujas dalykas, kadangi praeitėje jungtinis komitetas negalėjo to daryti. Kapitalo e, reikalavimai, kurie bus taikomi e, draudimo sektoriuje. Manau, kad yra labai svarbu turėti tris dalykus šiuo metu. Svarbu yra surasti tinkamą protingą pusiausvyrą, kalibruojant šias priemonės. Antra, aš manau, kad labai svarbu yra tinkamai įvertinti šių priemonių sudėtingumą ir tai yra itin aktualu mažoms ir vidutinėms valstybėms narėms. Uh, Mums nereikia dviejų sistemų, mums reikia vienos bendros sistemos. Tačiau ši sistema turėtų būti sukurta taip, kad ją taikant galima būtų atsižvelgti į atskirų valstybių narių ypatumus, tam, kad šių šalių nacionalinės įstaigos galėtų tinkamai atlikti savo darbą visų, visos ES ekonomikos labui. Ir aš to e, tikrai reikalausiu. Ir trečias dalykas yra tinkamas pereinamasis laikotarpis, kuris iš tikrųjų gali būti labai naudingas mažoms šalims. Ir šis pereinamasis laikotarpis gali padėti nacionaliniams įstaigoms tinkamai pasiruošti gyvendinti e, naujus mokumo reikalavimus. Ir tikiuosi, kad EOPA galės suvaidinti svarbu vaidmenį šioje srityje. Aš manau, kad mes turime sukurti bendrą priežiūros sistemą, kadangi tokios, tokios sistemos mums reikės ateityje. Ir būtų puiku, jeigu būtent finansų srityje mes sukurtume bendrą Europos priežiūros sistemą. Ir kad galėtume tinkamai šią sistemą taikyti praktikoje. Jei sugebėsime tai padaryti, tai e, tikrai galėsime pasinaudoti šios sistemos rezultatais ateityje. Elisa Ferreira. Ačiū socialdemokratų vardu Elisa Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad malonu, kad į mūsų klausimą atvyko kandidatas, malonu buvo jūsų klausytis. Šiandieną turime puikias galimybės įtakoti būsimos institucijos struktūrą, tobulinimą. Taip iš svarbu dėl daugelio veiksnių. Jūsų veikla bus labai svarbi, nes visuomenės senėja, atsiranda naujos rizikos ir pasipelnimas rinkose tapo norma. Jeigu jūs galite pasakykite, kaip jūs įsivaizduojate, kaip jūs ketinate ginti vartotojų teisės? Kokios būtų kritinės jų teisų gynimo sąlygos? Ar tai būtų geresnis reglam, teisinis reglamentavimas, ar tai būtų geresnis finansavimas? Ponas Bernardino. Ačiū už klausimą. Man regis, jūs teisingai pastebėjote kad tas, kas užims šias pareigas, opos pareigas, turės galimybę formuoti institucijos ateities darbą. Ir manau, kad tokiuose pareigose turi dirbti žmonės, kurie išmano reikalą, kurie turi savo nuomonę, turi viziją Ir jeigu aš negalvočiau, jog pasižymiu visomis šiomis savybėmis, tikrai nebūčiau teikęs savo kandidatūros šioms pareigoms eiti, o likęs savo šalyje. Aš tikiu, kad turiu savybės reikalingas institucijai vadovauti. Jūs taip pat paminėjote, kad šioje srityje kertasi įvairūs interesai, skaitant ir nacionalinius. Bet aš per visą savo profesinį gyvenimą, o tai yra 21 darbo metai, gyniau viešai interesą, valstybės interesą, nes tiek metų dirbau draudimo ir pensijų srityje. Todėl, manau, man nekils problemų prisimti įsipareigojimus ir tinkamai vykdyti savo darbą. Jūs paminėjote tas rytis, kurios man arti širdies. Vartotojo apsauga. Šiuo atveju manau, kad parlamentas gali iš savo pusės tobulinti vartotojų apsaugos sistemą. Nebejotinai, visada egzistuoja subsidiarumo principas, į kurį dera atsižvelgti. Ir tai tampa savotiškų iššūkių. Bet tai nereiškia, kad negalima Europos lygių gerinti padėties ir tobulinti sistemos. Aš manau, kad vartotojų apsauga Europoje nėra pakankama tai beje apima ir pensijų sistemą. Ką mes galėtume padaryti? Pavyzdžiui, dirbdami su pramonės atstovais, su tarpininkais, galėtume geriau įsiaiškinti pramonės geriausią patirtį ir plačiau atskleisti gerąją praktiką informacijos atskleidimo srityje. Aš manau, kad informacijos atskleidimo srityje dar galima daug ką nuveikti. Nes vartotojui turi būti suteikiama visa jam reikalinga informacija. Tačiau praeitįje aš pamačiau tokį dalyką, kad jeigu vartotojui suteikama per daug informacijos, ta informacija tiesiog jį sugniuždo. Todėl informacijos teikimas turi būti apgalvotas. Ir svarbiausia teikti informaciją apie su sandoriu susijusią riziką, mokesčiais ir panašiais dalykais. Aš manau, kad Europos valstybėse narėse yra sukaupta pakankamai patirties kurią galima būtų panalizuoti ir pritaikyti Europos lygių. Galiausiai dėl sąlygų. Aišku, biudžetas labai svarbus dalykas. Ir tikiu, kad institucijų biudžetas didės priklausomai nuo vykdomų vis ambicingesnių funkcijų. Tačiau mes turime pasižiūrėti, kokios yra biudžeto galimybės. Ir patikėkite manimi, yra tokių narių, kurie, kuriems bus sunku per artimiausius metus sumokėti tuos 60 procentų nario mokesčio. Bet tai nereiškia, kad tie žmonės negali dirbti, nes aš manau, kad būtent žmonės gali užtikrinti pažangą ir kaitę ir jais savo darbę ketinu remtis. Ačiū. Dabar Alde grupės vardu Wolfgrens. Pane Bernardino, mes norėtume turėti gerai funkcionuojančią vidaus rinką visose e, ekonomikos sektoriuose, skaitant ir finansų sektorių. Ir žinote, kad kai kalbame apie draudimą ir apie pensijas, pensijų sistemas, suprantame, jog e, dar daug ką galima būtų šiuose srityse nu, nuveikti. O jei pažvelgsime į tai, kas vyksta JAV, pamatysime, kad e, ten situacija yra visiškai kitokia. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jums netrodo, kad jūs turėtumėt e, sumažinti atotrukį tarp e, įvairių sistemų tam, kad e, draudikai ir pensijų draudimo teikėjai galėtų dirbti vienodomis sąlygomis. That, course, is... Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą. Be abejo, mes nesugebėsime visko įspręsti per naktį. Uh, Žinome, kad su amerikiečiais e, diskutuojame jau e, ilgą laiką tam, kad suderintume savo rinkas. Bet manau, kad šiuo metu mes turime puikią galimybę pagerinti padėtį. Mokumas 2 ir ekvivalentiškumo e, procesas turėtų paspausti mūsų kolegas Junktinėse Amerikos valstijose. Aš darysiu viską, kad e, mūsų dialogas su JAV vyktų sėkmingai ir kad e, jis galėtų padėti mums pagerinti dabartinę situaciją. Tai nereiškia, kad mes parduosime mokumą du amerikiečiams. Jie jo tikrai nenorės. Tai yra e, akivaizdu. Tačiau aš manau, kad mes galime su jais kalbėtis, galime nagrinėti įvairius uh, E, reguliavimo sistemos aspektus, e, valdysenos aspektus. Ir galime derinti padėtį. Pavyzdžiui, verslo susivienijimų priežiūra. Šioje srityje dar iš tikrųjų daug ką galima būtų nuveikti. Ir aš tenksiuosi veikti griežtai ir skaidriai, bendradarbiaudama su savo kolegomis. Aš manau, kad šiandien turime puikią galimybę. Ir mes skatiname kitas pasaulio šalis prisijungti prie mūsų pastangų suderinti finansų sektoriaus priežiūrą. Ir nebejoju, kad amerikiečiai sureaguos mūsų raginimus. Uh, ne. Dėkoju. Toliau periname prie trečiojo klausimo etapo. Apie frakcijos vardų Gay Mitchell. Um. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu išduoti du klausimus, pratesdamas ankstesnės kalbėtojos mintį. Pirmiausia, apie lygias sąlygas ir vartotojų apsaugą. Kai kuriuose šalyse, beje, ir mano, socialinė partnerystė duoda naudos. Kita vertus, yra ir tokių atvejų, kai verslas, vyriausybė, vartotojų atstovai bando iškepti piragą, kurio ne vienos reikės negauna vartotojas galiausiai. Todėl, pirmininkė, noriu paklausti, jeigu jūs negalėsite deramai kovoti su pernelyg plačiu solidarumo, subsidiarumo principu taikymu, ką jūs darysite? bandydami nustatyti lygias veikimo sąlygas visiems. Kitas klausimas susijęs su įgyvendinamu, su veikimu ir lyg papildoma nauda. Jeigu valstybės narės nevykdys taisyklių, kokių sankcijų simsitės prieš jas? Ačiū, ponia Mitchell. Aišku, vartotojų balsas privalo būti išgirstas. Ir aš manau, kad reguliavimo būdu galima pasiekti to rezultato. Vartotojai dalyvauja visose kuriamuose struktūrose. Ir faktiškai mes esame, turime unikalią sistemą, nes vartotojams yra atstovaujama pensijų srities grupėje ir draudimo grupėje. Kiekvienu atveju vartotojų atstovai gali išsakyti, kas jiems kelia nerimą. Bet tikrai ne visada vartotojų atstovavimas teikia naudos. Pavyzdžiui, kai bandome aiškintis tendencijas rinkose, kas rūpia atskirų valstybių narių vartotojams, kokios, kokių produktų pardavimo sritise vartotojai pageidautų daugiau skaidrumo ir kokias išvelgia problemas ateityje. Taigi, Mano galva, vartotojai turėtų veikti aktyviau, neapsiriboti pasyviu vaidmeniu tokiuose grupėse. Ir tada jų funkcijos įgys didesnės svarbos. Dabar dėl subsidiarumo principo. Aš jau apie jį šiek tiek kalbėjau. Tačiau noriu pasakyti, kad ketinu parengti visiškai aiškę strategiją, pagal kurią vartotojo interesai turės pirmenybę prieš visus kitus. Pavyzdžiui, kaip tai užtikrinti, galima išanalizuoti gerą patirtį informacijos teikimo srityje. Mes atliekame įvairiausius tyrimus ES rinkoje, bandydami tinkamai ginti vartotojų teisės ir interesus. Ir aišku, vartotojai visada gali kreiptis į mūsų, o aš iš savo pusės pasirengęs su jumis visada diskutuoti dėl įgyvendinimo, taisyklių įgyvendinimo. Aš manau, kad būtent šioje srityje mūsų priežiūros institucijos gali pakeisti kartai susidarančią situaciją. Bet mes turime turėti pakankamai išteklių, kad galėtume patikrinti, kaip atskiros valstybės narės įgyvendina taisyklės. Ir mes turime turėti savo išteklius. Šiuomi mes skiriamės nuo kolegų vykdomos priežiūros. Kolegų vykdoma priežiūra yra svarbus dalykas, bet visiškai netos, netoks kaip mes. Dar vienas dalykas - skirtingis reglamentavimas. Aš, jeigu pradėsiu įti šias pareigas, nebejotinai tuose srityse numatysiu prioritetinius uždavinius. Ačiū. Toliau socialdemokratų vardu ponas Liudvikson. Tak for ordet, fru ordförande. Jag hör... Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad esu girdėjęs nerimą keliančios informacijos apie tai, kad ne viskas vyksta taip, kaip norėta. Tad ir noriu paklausti dėl tos įžanginės fazės ar etapo, kur išvelgtumėte didžiausius iššūkius ir kaip reikėtų paskatinti institucijas šimtų procentų vykdyti savo įgaliojimus. Toliau e, vis dar nėra aišku, kiek personalo, kiek biudžeto išteklių reikės naujai institucijai. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę tuo klausimu. Kaip jūs tai vertinate? Ar, pak, ar numatytų lėšų pakaks institucijai, kad ji galėtų veiksmingai dirbti, nes e, labai svarbu turėti reikiamus išteklius? Much, uh, Dėkuoju ponui Liudviksonui už jo klausimą. Aš manau, kad e, aš jau minėjau, jog ištekliai yra labai svarbus klausimas, kai kalbame apie naujos institucijos e, darbo pradžią. Be to turime įveikti ir tam tikras kultūros, kultūrinės kliūtis, pereidami nuo darbo komitete prie atskiros institucijos. Ir mes šis darbas jau prasidėjo ir nebejoju, kad e, jis bus tęsimas ir toliau. Biudžetas. Taip atvirai kalbėdamas turiu pasakyti, kad man būtų kur kas maloniau, jeigu mes, uh, mūsų institucija turėtų atskirą eilutę biudžete. Tačiau galiausiai buvo nuspręsta taip nedaryti. Mes turėsime dirbti uh, su tais ištekliais, kuriuos e, turėsime. Ir jei dabar manęs paklaustumėt, ar man užteks šių išteklių, aš pasakyčiau taip. Mes žinome, kiek išteklių turime ir turime atitinkamai nustatyti savo veiklos prioritetus. Tačiau Aš taip pat įsivaizduoju, kad mums reikės ateityje didinti biudžetą atsižvelgiant į mūsų e, darbą. Tai yra gan ambicingas projektas visi tai žinome. Ir gali būti, kad e, mes turėsime dar ambi ambicingesnių siekių ateityje ir todėl turėsime atitinkamai koreguoti biudžetą. Taigi dabar galėčiau pasakyti, mes, kad mes turime pritaikyti prioritetus prie turimų išteklių ir po to ateityje tikėtis, kad galėsime gauti daugiau lėšų savo darbui. Ir aš tikiuosi, kad jūs palaikysite mano prašymus ateityje. Dėkuoju dabar Astrid Liuling. Dėkuoju poniai pirmininkė. Kitoje plenarinėje sesijoje Strasbūrė mes balsuosime dėl pranešimo, dėl komisijos žaliosios knygos, dėl pensijų, tva, pensijų tvarumo. du komitetai yra atsakingi už šį pranešimą ir šių komitetų nuomonės e, yra labai skirtingos dėl kai kurių klausimų. Tai yra, pavyzdžiui, nuomonės yra visiškos skirtingos dėl antrojo ramšio e, pensijų. Pavyzdžiui, kai kam atrodo, kad e, šio ramšio pensija gali sukelti problemų visai pensijų sistemai. Ir taip pat aš norėčiau jūsų paklausti. Jūs žinote, kad Maastrichto egzistuoja Maastrichto kriterijai remtis, kuriais skaičiuojama yra valstybės skola. Ir šie kriterijai nustait, įtraukti į stabilumo paktą. Liuksemburgė mes turime rezervą, Ir todėl mūsų vyriausybė dėl šio rezervo gali teikti, kad mūsų valstybės skola sudaro 1,4 procento. Tačiau jeigu mes e, atsisakysime šio rezervo, tuomet e, skola išauktų iki 4 e, procentų. Taigi, ką Jūs apie tai manote? Ir dar vienas klausimas. Mes turime mokumo 2 ir turėsime ir Jūsų įstaigą. Ir Ar, kaip Jums atrodo, ar reikės mums papildomų garantijų, norint užtikrinti, kad sistema tinkamai veiktų? Dėkuoju, poniai Liūlink. Aš pasistengsiu atsakyti Jūsų klausimą. Pirmiausia, dėl pensijų. Aš jau sakiau, jog manau, kad e, Europos socialinės, e, draud, socialinio draudimo sistemos formavosi taip, jog e, mums reikia ir valstybės garantuotos pensijos, ir privačių e, pensijų fondų. Aš manau, kad mes galėsime Europoje sukurti tokią sistemą, kurie apsaugotų pensijas. Ir pritaikydami minimalų normų suderinimą galėsime sukurti pridėtinę e, vertę. Ir tai bus naudinga mūsų vartotojams. Jūs paminėjote dar vieną dalyką. Pensijų perkelimas. Be abejo, tai turėtų būti labai svarbus bet kokios pensijų sistemos elementas. Ši diskusija yra politinio pobūdžio. Praeitėje buvo bandoma sukurti e, bendrą požiūrį į šį klausimą, tačiau dėl politinių priežasčių dėl e, susidarti nepavyko. Ir jei įvertinsime e, mūsų ekonominę padėtį, būtinybę užtikrinti augimą, tuomet suprasime, jog pensijų perkelimas yra būtinas. Kartu manau, kad labai svarbu yra kelti klausimą apie pensijų sistemą. Ir ateityje reikės derinti saugumą ir uh, pensijų draudimo prieinamumą, galimybę mokėti už šias pensijas. Už viską reikia mokėti ir už saugumą taip pat. Mes visi tai žinome ir todėl turime suderinti saugumą ir jo kainą. Todėl reikia reikalauti, kad visi prisimtų jiems tenkančią rizikos dalį. Ir mokėtojai, ir uh, pensijų gavėjai, ir be abejo draudimo įmonės taip pat turėtų prie to prisidėti. Uh, last... Ačiū. Dar turime laiko vienam klausimui, kurį užduos Aldo Francijos vardu Ramon. Tramenta. Tramos, atsiprašau. Na, aš norėčiau pirmininkė užduoti klausimą, kai atvyks kandidatas į bankų priežiūros institucijos vadovo postą, o aš norėčiau atiduoti savo galimybę pasisakyti kolegai. Aš norėčiau per šią minutę pateikti Jums klausimą, kurį aš pateikiau ir, ir tam asmeniui, kuri, e, e buvusiam, bu, busimajam esmos e, vadovui. Ar Jūs ketinate viešai skelbti susitikimų su e, pramonės atstovais protokolus, kaip tai daroma e, kitur, tam, kad uh, visuomenė ir parlamentarai žinotų, e, kiek jūs bendraujate su pramonės atstovais. I, I that, uh... Man regis, kad reikia pirmiausia laikytis taisyklių ir reglamento. O taisyklės numato, kad visos diskusijos ir pramonės atstovų grupių reiškiamos nuomonės bus skelbiamos viešai ir su tais dokumentais galės susipažinti visuomenė. Aišku, jei aš dirbsiu vyks su suinteresuotomis pusėmis formalios ir neformalios diskusijos. Bet aš asmeniškai manau, kad visais atvejais reikia užtikrinti skaidrumą. Todėl, jeigu reglamentas leis skelbti dokumentus, man jokių problemų nekils. Ir nebejotinai informacija bus paskelbta viešai, o tai užtikrins pakankamą skaidrumą ir galimybę įvertinti visus okio, ūkio subjektus. Aš asmeniškai nematau, neižvelgiu problemų. Pramonė turi teisę reikšti savo nuomonę, jinai ir pati galėtų ją skelbti viešai. O kodėl pramonė turėtų skelbti tuos dokumentus viešai, klausė pirmininkė. Atsakymas. Na, aš manau, kai vyksta neformalios diskusijos, tai skelbti informaciją galima viešai tada, jeigu abi dalyvaujančios pusės tam pritarė. Jeigu vadovausime skaidrumo principų, tai aš tiesą pasakius nematau jokio reikalo laikytis slaptumo skraistas Ir jeigu aš vadovausiu institucijai, stengsiuos skelbti viešai visą informaciją, kurią keičiamasi. Aišku, paslapti sudaranti informacija, konfidenciali informacija negali būti skelbiama, bet jeigu kalbame apie diskusijas, tai man jokių problemų nekils. Pirmininkė, ačiū. Mūsų klausimas baigtas. Ačiū, kad viską spėjome padaryti laiku. Ir dabar, pona Parnardino, jūs esate laisvas, dėkojame, kad atvykote, o tuoj atvyks pas mus kitas kandidatas, ponas Andrija Enrija. Okay, everybody, if you could... Kągi, prašau visus užimti vietas. Kągi, pereikime prie paskutinio kandidato klausimo, kuris yra parengtas Europos bankininkysės priežiūros institucijos pirmininko pareigoms. Dar kartą priminsiu, kokią tvarką dirbsime. Pirmiausia, ponas Enrija pasisakys, jo įžanga truks penkias minutės. Po to pereisime prie klausimų atsakymų dialogo forma. Viena minutė klausimui, pakartosiu, prašom neuždavinėti kompleksiškų, sudėtingų, daugelypių klausimų, nes tai būtų nesažininga, kadangi atsakymui bus skiriama iki penkių minučių. Iki šiol tokia sistema pasiteisino. Taigi, daugiau nekalbėsiu, iš karto suteiksiu žodį ponui Enrija. Ačiū. Labas rytas, ponios ir ponai. Šios priežiūros institucijos įsteigimas ženklina naują etapą ir tuo pačiu jos įsteigimų siekiama užtikrinti darbo testinumą. Imtasi labai daug pastangų, kad būtų pasinaudota geriausia patirtimi, tačiau rezultatai menki. Dar iki krizės buvo paskelbti tyrimų rezultatai apie pasiektą bankų reguliavimo srityje pažangą. Nes bankininkysės priežiūros komitetas dalyvavo tyrime. Ir štai tada visi, viskas išaiškėjo. Iš tiesų, priežiūros institucijos dirba, su prižiūrimomis institucijomis, vykdo konsultacijas ir taip toliau. Bet beveik visi rinkos veikiai sakė, kad kasdienė priežiūra nėra aiški ir pakankama. Kilus krisai priežiūros svarba iškyla dar aštriau, ypač nacionaliniu lygiu. Europos parlamentas anksčiau už kitas europinės institucijas pradėjo skambinti varpais ir sakyti, kad reikia keisti susiklošiusią padėtį. Nebejotinai reikalinga daugiau galių, bet vien nominalus galių suteikimas nieko nepadės. Reikia, kad tomis galiomis būtų tinkamai naudojamasi. Iš mūsų daug ko tikimasi iššūkių mums labai daug. Kuom aš galėčiau prasidėti prie proceso, jeigu aišku būsiu patvirtintas tose pareigose? Pirmiausia, tikrai esu įsipareigojęs prisidėti prie priežiūros sistemos ES kūrimo. Ir todėl džiugu matyti tuos visus teisėkuros pasiūlymus kurie analizuojami darbai viskupam turėtų rimtai prisidėti prie tos pažangos, kurios laukia ES. Beje, jūsų komitetas taip pat. Aš manau, kad bendras darbas bus naudingas, jeigu nacionalinės institucijos prisims įsipareigojimus ir juos vykdys, nes jos sudarys dalį europinės priežiūros sistemos. Mums reikės nebejotinai siekti bendro sutarimo struktūroje ir vengti interesų konflikto. Tačiau dabartinės taisyklės numato priemonės, kurios leis užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams. Pirmiausia, tai bus kuriami, nustatomi prioritetai. Ir pirmasis prioritetas, aš manau, bankų streso patikrinimo, gebėjimo veikti sudėtingomis sąlygomis patikrinimo testas yra vienas rytis, nes jo taikymas reikš, kad ateityje kilus kriziai bankai galės geriau veikti. Kitas dalykas, mūsų institucija turi tikrai parengti europinio lygio taisyklės, teikdama prioritetą toms sritims, kurias siūlo, siūlė reformuoti praėjusį lapkritį 20-ko grupė. Tai yra likvidumas, kompensavimas ir pati priešiūra. Visos tos rytis yra labai svarbios. Ir juose reguliuojančios institucijos neturi konkuruoti. Kaip sakė ponas Garbalio, nepakanka sukurti vien tik tai reguliavimo sistemos, jeigu priežiūros institucija nesugeba arba neturi patirties juos įgyvendinti. Taigi mes ketiname pasinaudoti tą patirtimį, kuri sukaupta ekspostą vertinimo atveju. Anksčiau tokį vertinimą atliko kolegos. Dar vienas dalykas tai yra finansų paslaugos. Šioje srityje reikalinga užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą ir čia galima pasinaudoti bendros rinkos aktu. Taip pat manau, kad priežiūros institucijos turi veikti savarankiškai ir būti nepriklausomos. Jos turi būti nepriklausomos nuo nacionalinių reguliuojančių institucijų tam, kad kitų, kitose sritise numatyti politiniai tikslai neiškreiptų reguliuojančios institucijos darbo planų ir tikslų. Dar vienas svarbus aspektas tai yra atskaitomybė. Ir aš manau, kad dialogas su jūsų komitetu šiame kontekste yra svarbus dalykas. Be to, nepakanka vien tik nustatyti kiekvienos priežiūros institucijos atskaitomybę, reikalinga nuolatos bendradarbiauti tarpusavėje, tik tada bus galima sėkmingą darbą užtikrinti. Pirmininkė, ačiū, iš karto pereisime prie klausimų ir pirmąjį klausimą EPP vardu užduos ponas Bert Parkholz. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Andrija, jūsų gyvenimo prašymas tikrai labai įdomus. Es, kol kas vis dar dirbate Romoje, Italijos banko valdyboje ir norėčiau užduoti panašų klausimą, kokį uždavė ir kitiems dviems klausimuose dalyvavusiems kolegoms Žanas, Žanas Polas Gozes. Uh, Kaip ketinate užtikrinti visišką savo institucijos nepriklausomumą ir kaip bus su jūsų ryštingumu veikti, e, pavyzdžiui, dirbant ir su nacionaliniais e, rinkų prižiūrėtojais. Taip pat sakėte, kad norite aktyvaus dialogo ir su mumis. Gal galėtumėte sukonkretinti, kaip jį įsivaizduojate? Yes, thank you. Uh, well... Dėkuoju Jums už klausimą. Savarankiškumas, nepriklausomumas yra labai svarbus. Nepriklausomybė nuo nacionalinių įstaigų yra kiek keblesnis klausimas, kadangi mes visi turime dirbti kartu kalbėtamasis su e, prižiūrėtųjų valdybos nariais, aš minėjau, kad e, Europos bankinkistės priežiūros institucijų komitete kiekvienas atstovauja e, savo šaliai. Tačiau dabar mes turėsime Europos lygmenių veikiančią valdybą ir užtikrinti, kad jį tinkamai veiktų tai, ir kad tinkamai rūpintųsi Europos e, interesų bus labai svarbu. Taigi bus svarbu ne vien pakeisti korteles, bet ir pakeisti patį procesą, prisimti atsakomybę už šį procesą. Daug darbo yra atliekama ekspertų komitetuose. Būtent jie atlieka techninį darbą. Ir būtent nacionaliniai ekspertai nenori keisti savo įpročių. Taigi, kai pradedame kalbėti apie tikrai svarbius, jautrius politinius klausimus, reikia pakankamai valios ir todėl nacionalinės įstaigos taip pat turi prisimti atsakomybę už tai, kas daroma Europos lygmenių. Italijos bankė Aš visam, aš esu dirbęs Centrinėme Italijos bankė ir jums tikriausiai yra žinoma, kad tai yra labai nepriklausoma e, institucija. Savrankiškumas yra tikrai vertinamas, sprendimų prieimimo e, savrankiškumas yra suvokiama kaip neatsiejama visuomenės interesų užtikrinimo dalis ir iš savo patirties SEPS e ir e, kitur aš žinau, kad nacionalinių konflik, e, konfliktų tarp nacionalinių interesų ir Europos interesų visuomet bus. Ir galiu Jums pasakyti, kad niekas niekada man nedarė jokio spaudimo tam, kad aš uh, atsižvelgčiau į kokios nors vienos šalies nacionalinius interesus. Ir aš niekuomet nesu taip daręs, bet šitais atvejais, kai buvau įsitikinęs, kad Europos interesas yra svarbesnis. Ir reglamente yra daugybė e, e, priemonių, kurios yra suteiktos parlamentui. E, jūs galite mane iškviesti bet kada ir mes galime bet ką aptarti. Europos bankininkystės priežiūros institucija veiks labai atvirai, labai skaidriai. Kiekvieną kartą, kai rengsime taisyklės, e, reglamentus, tuomet e, visuomet vyks viešusios e, konsultacijos, Dokumentų projektai bus skelbiami internete ir tuomet mes galėsime juos aptarti. Dėkoju. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu Antonel Sančes. Gracias. Eh, quisiera yo también darle la bienvenida. Dėkoju. Nuširdžiai sveikinuosi su jumis. Pirmą kartą pas mus vieši kandidatas į šios institucijos pirmininko pareigas. Ir sakėte, kad e, suvokėte parlamento vaidmenį šiame procese. Mes norime ne tik e, rezoliucijas teikti nuomonės, bet norime užtikrinti tą europinį lygmenį, norime, kad institucija lyderiautų ir dirbtų labai veiksmingai. Tai yra darytų ne tik tai, kas būtina, bet e, daryti tai, kas, darytų tai, kas galima. Būtent To tikimės iš šios institucijos. Ir jūs turite tapti vizitinę kortelę šios institucijos mm, netrukus bus vykdomas, vykdomi vėl streso testai, praeitįje su jais yra kilę šiokių tokių problemų, tad reikia dabar aiškiai išmokti tas pamokas, suprasti klaidas įvykusias ir tą praktiką taikyti veiksmingiau, o apskritai džiaugiuosi jūsų likšalinę karjerą. Manau, jūs esate puikus kandidatas į pirmininką. Į pirmininką. Much, Mr. Prezido, Dėkuoju ponui Sančias už šį klausimą. Taip, aš e, jums visiškai pritariu. Aš turėsiu rodyti lyderystės pavyzdį. Ir, ir lygmenių. Ir rodant lyderystės pavyzdį labai svarbu yra elgtis taip, jog visiems būtų akivaizdu, kad Europos interesas yra svarbiausias. Ir aš iš ankstesnės savo patirties žinau, žinau kad jei jūs atstovaujate Europos interesui, tuomet kiti jūs suvokia būtent kaip Europos intereso atstovą. Uh, Ir tuomet tokiam asmeniu derinti e, nacionalinės nuomonės būna lengviau. Ir aš manau, kad e, mano ankstesnė patirtis tikrai pravers man šiame darbe. Jūs visiškai teisingai pasakėt, kad e, pirmasis bankininkistės priežiūros institucijos vadovo atsparumo testas taps bankams taikomas naujas atsparumo testų etapas. Pirmiausia, norėčiau dar pasakyti, kad e, atsparumo streso testai nėra e, dalykai, kuriuos galime prognozuoti. Nes, e, nes galime atlikti tokį testą ir, ir po to padėtis rinkoje gali pasikeisti ir viskas pasikeis. Pavyzdžiui, uh, Atsparumo testas scenarius, kuris buvo taikytas e, praeitų metų vasarą, buvo toks, kad pagal jį buvo nustatytas labai griežtas 5 procentų rodiklis. JAV tuo metu buvo taikomas 15 e, procentų rodiklis reikalingas tam, kad e, testo rezultatas būtų teigiamas. Tačiau po to daug kas pasikeitė ir žinome, kas įvyko Airijoje. Šis klausimas vienai per kitaip yra susijęs su finansavimo dalykais, kuri, į kuriuos nebuvo atsižvelgta rengiant atsparumo e, testus. Aš nenoriu kritikuoti tai, kas buvo padaryta. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad šie atsparumo testai turėtų būti atliekami geriau, jie būt, turėtų būti rengiami geriau, kad jų rezultatai būtų patikimesni. Kaip tai galima būtų daryti? Galima būtų kai ką keisti keturiose sritise. Pirmiausia yra šių testų metodas. Praeitais metais e, atliekant šios e, e, testus nebuvo ketinama viešai apie juos skelbti, tačiau šiemet bus elgiamasi kitaip. Šie testai bus atliekami viešai ir tai reiškia, kad mes turime įsiklausyti į uh, reitingavimo agentūrų nuomonę, į rinkos dalyvių nuomonę ir taip toliau. Trečia, šių testų scenarius turėtų būti griežtesnis. Ir dar vienas labai svarbus dalykas yra nuoseklumas. Mes turime užtikrinti, kad bankai stebėtų vieni kitus, nes šis nuoseklum, nuoseklumas mums yra reikalingas. Aš galiu Jums pasakyti, kad labai dažnai bankai dėl savo skirtingos struktūros, kad ir turėdami panašius portfelius, gali uh, E, turėti visiškai skirtingus veiklos rezultatus. Ir ketvirtas svarbus dalykas - tai yra likvidumas. Likvidumas yra labai labai svarbu. Negalime įtraukti e, kredito rizikos ir likvidumo į tą patį e, testą. Ir turime taip pat patikrinti ir ar banka atitinka likvid, visus likvidumo rodiklius. Dėkuoju. Ačiū. Na, aš žiūriu į savo užrašus. Toliau Alde grupės vardu, ponas Ilde Gulan. Dėkoju. Jūs e, paminėjote daugybę svarbių dalykų ir jums tikriausiai taip pat ir, ir e, jūs apgalėstavote, kad negalėjote nuvykti šiandien į Milaną, kur laidomas e, iškilus žmogus. Tačiau aš tikiuosi, kad mes galėsime pratesti jo darbą. Jūs kalbėjote apie nacionalizmą ir ką jūs ketinate daryti tais atvejais, kai valstybės narės eh, elgsis eh, nacionalistiškai, nes pono majorė apie tai pat klausiau. Ne visas valstybės norės, kad veiktų integruota Europos priežiūros sistema, nes tai gali potencialiai sukelti problemų kai kurioms valstybėms narėms. Ir ką jūs ketinate daryti tais atvejais, jei valstybės narės, jei turėsite spręsti dėl dalykų, kurie iš tikrųjų gali paveikti padėtį valstybės narėse? Well, first I... Pirmiausia, atsakydamas noriu padėkoti už jūsų nuorodą į skopą. Ir manau, kad Ciopso darbas gali pasitarnauti mums, kalbant apie nacionalinius interesus. Pirmiausia, mes laipsniškai tolstame nuo konsensuso ir pagal naują sistemą labai dažnai aišku teks prisimti asmeninę atsakomybę, nes vienas narys turės vieną balso teisę. Ir tokiu būdu bus užtikrinta tiesiog neišvengiama prievolė veikti, vadovaujantis europiniais interesais. Be to, išvelgiu dar vieną rimtą skirtumą. Dabartiniu metu bus suteiktos labai plačios galios, anksčiau to nebuvo. Svarbiausia, kad tomis galiomis nebūtų piknaudžiaujama ir yra vienoje iš sričių, kurioje itin veiksmingai galėtų veikti parlamentas. Kitaip sakant, užkirsti kelią nacionalinių interesų iškelimui virš europinų. Nesu tikras, kiek dažnai tokiamis galiomis bus pasinaudoti, bet jos egzistuoja. Ir mes daugiau svarbos teiksime europinai perspektyvai tam, kad užkirstume kelią nacionaliniams pastangoms lėtinti pažangos darbą. Ir dar aš manau, kai jūs kalbėjote apie taisyklės, jūs turėjote galvoje fiskalinės nuostatas. Tai šiuo atveju labai svarbu, kad institucija veiktų taip, tarsi tos nuostatos ir nebūtų. Nes pirmiausia, reikia priimti sprendimą dėl to, kokia didžiausia nauda būtų Europos Sąjungai. Bet tai naip tol nereiškia, kad mes turime galimybę kištis į tas rytis, kuriuose valstybės narės turi suverenes galės. Ir labai gerai, kad egzistuoja institucinė sąranga, kuri leis valstybėms narėms kelti jai rūpimus klausimus ir yra atitinkama procedūra kaip tie klausimai bus tvarkomi, tam, kad būtų išvengta sprendimo, poveikio sprendimui įtakos. Kas svarbu? Svarbu tai, kad jau iki šiol Europos parlamentas labai kokybiškai padirbėjo teisėjo kuros srityje ir nebejotinai sprendimai vykdomi būsimoje mano kūruojamoje srityje, jeigu taip įvyktų, yra susiję su valstybių narių finansiniais interesais. Bet turi būti labai aiškios ir pagristos priežastis, kai reikalaujama atsižvelgti į nacionalinius interesus, nes priežiūros institucijų darbas yra atsižvelgti į Europos Sąjungos institutus. Toliau ponas Gygaut. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūs atvykus į mūsų komitetą ir pasakyti, kad tikrai pritariu tam ryštui veikti Europai naudingų būdų, kurį jūs išsakėte. Be to, Man labai įdomu, kaip jūs pasinaudosite savo galiomis dviejose sritise. Kaip jūs užtikrinsite, kad banko į balansą neįtraukti punktai būtų tinkamai prižiūrėti. Kaip jūs pasinaudosite savo galimas, kad būtų visiškai aišku, jog visas bankų funkcijas galėtų priežiūros institucija prižiūrėti. Kitas klausimas susijęs su vartotojų apsauga. Kaip jūs užtikrinsite geresnį bankų veikimą, teikiant patyrimus vartotojams dėl, ar kit, dėl vieno ar kito mažmeninio finansinio produkto įgyjimo? Atsakymas. Jūs palėtėte dvi labai subtiles veiklos sritis dėl į balansą neįtrauktų punktų, neįtrauktų dalykų. Aš manau, kad iki šiol nepavyko nuosekliai tvarkyti struktūrinio investavimo įmonių. Ir dėl to susidūrėme su pakankamomis problemomis. Kitas dalykas, ES valstybės ėmėsi gana radikalių priemonių. Bet tai nėra mūsų kaip priežiūros institucijos tiesioginės atsakomybės sritis, kaip aš ją suprantu. Dauguma šių sričių veiklos turėtų būti konsoliduotos ir jų priežiūrą turi vykdyti atitinkamos institucijos, o Europinės priežiūros institucija pradė veikti tik tam tikrais atvejais. Aš suprantu, kad priežiūros sistema yra griežtinama bankų srityje, bet tokia yra realybę, vadovaujantis didžiojo dvidešimtuko lapkričio nutarimais. Kita vertus, turi būti tam tik, atsiranda tam tikros paskatos dalį produktų perkelti į menkiau kontroliuojamas sritis. Todėl mūsų uždavinys užtikrinti, kad rizikos perkelimo veiksniai būtų tinkamai kontroliuojami. Bent jau jeigu aš tapsiu institucijos pirmininku, aš teiksiu tokio pobūdžio pasiūlymus. Tai labai svarbu, nes ten, kur atsiranda rizika, kyla krizės grėsmė. Ir tada reikalinga teikti pagalbą, nes pagalba glaudžiai susijusi su likvidumu. Taigi šioje srityje priežiūra gali suvaidinti esminį vaidmenį. Aišku, rizika gali sviruoti, jinai gali aukti, bet jinai neturi tapti ne, bumerangų, kuris sukelia krizę. Vartotojų teisės ir vartotojų apsauga. COPSAS praeitįje beveik nedirbo vartotojų apsaugos srityje dėba turi tokią laikiną veiksmų programą, bet mums reikės dar su valdyba atitinkamai diskutuoti, kad vartotojo apsaugai būtų suteiktas didesnis prioritetas. Dabar čia visų priemonių nevardysiu, bet nebejotinai komisija labai suinteresuota kai kuriomis rytimis būtų. Pirmiausia, tai yra posandoriniai vertybiniai popieriai, toliau kreditų teikimas. Yra keletas ryčysių, kuriuose norėtųsi didesnės pažangos. Pirma, tai didesnio skaidrumo norėtųsi bankų sąskaitų, ypač indėlių sąskaitų tvarkymo srityje ir tais atvejais, kai sąskaita yra pereikvojama. Ypač Italijoje. Tai būtina. Dar vienas dalykas reikalinga papildomų fondų steigimas, kad būtų įmanoma spręsti bankų ir klientų konfliktus. Ačiū. Bet noriu priminti, sako pirmininkė, kad nereikėtų teikti dvigubų skirtingų klausimų. ECA Vicky Ford. Grįšiu prie praėjusios vasaros atsparumo testų. Atsparumo testai parodė, kad airijos bankams reikėtų papildomai 3,6 milijardų, bet dešimt kartų daugiau prireikė, kad airiją ištrauktume iš krizės. Kitas dalykas - Bazilios 3 susitarimas ir įvairūs pakeitimai. Iš tiesų atrodo, kad kyla pagunda tuos pakeitimus suderinti su atsparumo testo rezultatais. Taigi, kaip jūs ketinate atkurti pasitikėjimą Europos bankais, kai Europos politikai stengiasi kad tartautinės taisyklės nebūtų taikomos jų nacionaliniams bankas. Konkrečiai, ką jūs darysite, kad nebūtų susilpnintos, sumenkintos Bazelio susitarimo taisyklės naujojoje direktyvoje? Ar jūs sugebėsite atsispirti politikų ir bankų tai dvigubai įtakai ir poveikiai? Ačiū, ponė Makartė. Dėl atsparumo testo aš jau užsiminiau, kad atsakydamas ankstesnį klausimą, užsiminiau, kad iš tiesų atsparumo testo rezultatai nuliūdino. Buvo liūdna stebėti, kas atsiskleidė Aš nekomentuosiu čia tų priežasčių, dėl kurių taip atsitiko, bet aš apie jas ketinu viešai kalbėti. Ir dar vienas dalykas, kad atskaitos taškų buvo 6 procentai, bet Airijos bankų atveju atsižvelgiant į Airijos rinkos specifiką, turėjo būti nustatytas aukštesnis atskaitos taškas, bent jau dvigubai aukštesnis. Ir iš tiesų Airijos bankų pagrindinė problema nepakankamas lėšų turėjimas, nepakankamas finansavimas. Airijos bankai neturi pakankamai kapitalo tam, kad susigražintų pasitikėjimą, jų reikalavimai kapitalui turėtų būti padvigubinti, patrigubinti. Bet mes negalime vadovautis vien tik tai atsparumo streso rezultatais, tam, kad užtikrintume kokybišką bankų veiklą. Visos išimtis ir kiti dalykai. Dėl jų noriu pasakyti, kad mano galva reikalinga, aišku, atsižvelgti į ES atskirų bankų rinkų specifiką, keičiant Bazelio taisyklės. Ir esu įsitikinęs, kad Europos lygia, lygmenio priežiūros institucijos jau sėkmingai perkelia kai kurias Bazelio nuostatas, pavyzdžiui, kapitalo reikalavimai tam tikro tipo bendrovėms arba reikalavimai keliami emisijoms, kai jų pagalbas tengiamasi užtikrinti kooperatyvų likvidumą. Visą tai daroma atsižvelgiant į pasaulyje susikloščiusias sąlygas. Ir atitinkamos nuostatos atsirado ir ES teisės aktuose. Bet kai pripažįstamos atskiros ypatybės. Tai taip, yra tam tikros ypatybės ir labai dažnai dėl jų numatomos išimtis. Aš ir praeitėje pasisakiau prieš galimybę nacionaliniams bankams veikti savo nuožiūrą, pavyzdžiui, prieš tokią nuostatą ir prieš kai kurias panašias nuostatas. Ir jeigu jūs kartu su taryba šiais metais susitarsite dėl reguliavimo standartų ir jų taikymo visoje Europos Sąjungoje, tai tada e, būtų suvienodintos bankų veiklos taisyklės ir aišku būtų daug mažiau išimčių. Dėkuoju dabar EPP frakcijos vardu Otmar Karas. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für die bisherigen Antworten. Dėkuoju Pone Andrėja, jūs kalbėjote apie savo įgaliojimus ir apie galimus e, interesų konfliktus, apie e, iššūkius. Kaip jums atrodo, ar jūs turite visus jums reikiamus įgaliojimus tam, kad galėtumėte gyvendinti savo viziją? Pavyzdžiui, visiškas harmonizavimas Ypač ar mums nereikėtų bendrų taisyklių, kurios galėtų Europos lygmenių. Yes, thank you, Mr. Karas. Dėkuoju Jums, ponė Karas. Dėkuoju Jums ir už Jūsų darbą rengiant pranešimą Taigi, ar aš turiu pakankamai galiojimų? Aš manau, kad reglamente yra numatyto, numatyta nemažai galiojimų, jų yra tikrai daugiau nei praeitėje. Ir kai, jei aš tapsiu bankystės priežiūros institucijos pirmininku, tuomet aš turėčiau stengtis kiek manoma geriau pasinaudoti visais šis įgaliojimais tam, kad galėtume teigiamai keisti dabartinę padėtį. Būtų tikrai netinkama man dabar teikti, jog šių įgaliojimų nepakanka tam, kad galėtume žengti į priekį. Ne, aš manau, kad me, aš turėčiau pasinaudoti visomis dabar turimomis priemonėmis, išnaudoti jų potencialą. Kalbėtumas apie bendras taisyklės, galiu pasakyti, kad uh, rengiant omnibuso direktyvą ir kitus teisės aktus, buvo pastebėta, kad tam tikrose srityse mums reikia bendrų taisyklių. Tačiau aš pasin norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasakyti vieną dalyką apie šias beras taisyklės. Man visuomet atrodė, jog bendros taisyklės nereiškia, kad vienodos taisyklės bus taikomos visiems. Ne, turėtų būti ne taip. Aš manau, kad bendros taisyklės pirmiausia turėtų išryškinti reguliavimo e, Europos lygmenių, palyginus su nacionaliniu reguliavimu. Dabar visi žiūri į nacionalinės taisyklės ir niekas nekalba apie Europoje galiojančias, e, visiems galiojančias taisyklės. Ir aš iš savo patirties e, žinau, kad dažnai nacionaliniai, e, nacionaliniai reguliuotojai kaltina Bruselį už tai, kad jis per nelį griežtai elgesi su uh, bankais. Aš manau, kad turime uh, sudarydama šias bendras taisyklės, labai aiškiai jas apibriežti, kad bankams būtų aišku, kad tai yra Europos taisyklės ir po to šie bankai galėtų turėti nacionalinės taisyklės, kurios yra rengiamas atsižvelgiant į nacionalinių rinkų ypatumus. Ir be abejo, reikės ateityje derinti ir nacionalinės, ir Europos e, taisyklės. Be abejo, man uh, užsiemant bankų priežiūrą, makro priežiūrą, norėtųsi, kad bendrų taisyklių būtų daugiau. Tačiau, kaip minėjau anksčiau, kapital, kapitalo reikalavimai, likvidumo reikalavimai, ataskaitų e, teikimas, tai yra sritis, kuriuose reikėtų bendrų taisyklių ir jas parengti nebus lengva. Taigi darbų turėsime tikrai nemažai. Dėkuoju. Uh, uh, Dėkuoju. Gianni Pitela. Grazie, prezidente. Dottor Enrija. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Enrija. Jūs dirbote uh, Italijos centrinėme banke ir tenai vadovavote tai, e, taisyklės rengiančiam skyriui. Be to dirbote ir Bazilio komitete, finansinio stabilumo komitete. Bankai ir finansų įstaigos nulatos teigia Europos parlamentų, kad kai, kurie, kai kurios taisyklės gali turėti labai rimtų padarinių finansų rinkoje, ypač e, e, padarinių mažoms vidutinėms įmonėms. Kaip Jūs pakomentuotumėt e, šiuos teiginius ir kaip Jūs galėtumėt sumažinti šių padarinių neigiamą, šių padarinių galimą žalą? Um. Atsiprašau, ponia Pitelė, bet aš atsakysiu angliškai jūsų klausimą. Aš žinau, kad Badelio 3 e, susitarimo poveikis daugam kelia nerimą. Ypač dėl to nerimauja mažos vidutinės įmonės. Pono Karas parengtas e, pranešimo projektas išsakė šios nugastavimus. Aš galiu Jums pasakyti, kad nemažai kas buvo padaryta, kad būtų uh, įvertintas bankų reformos poveikis ir e, poveikis finansų rinkoms. SEBS atliko studiją, kurioje dalyvavo 246 Europos bankai. Ir jei pažvelgsite ir į e, reikalavimus, į bendrų turto rodiklį, kuris sudaro 4,5 procento ir buferinį rodiklį, e, kuris sudaro 5,5 procento. Pamatysite, kad Europos banka, būtent jie užima e, didžiąją bankų rinkos dalį. 2009 metais turėjo 290, 290 milijardų eurų trūkumą. Bazilėje 3 yra numatytas ilgas perinamasis laikotarpis. Taigi bankai turės pakankamai laiko tam, kad prisitaikytų prie nu, naujų reikalavimų. Kai kurie bankai tai netgi turė, galės tai daryti iki 2018 metų. 2009 metais bankų pelnas sudarė 96 milijardus eurų. Taigi bankai turės lėšų tam, kad galėtų, galėtų tinkamai prisitaikyti prie Baslio 3. Reikės koreguoti makroekonominius modelius ir jis buvo kūriamas, prie to prisidėjo ir Italijos bankas, ir tai Junktinės karalystės bankai. Tai Mes e, norėtume, kad šis paketas e, kad šis dokumentų e, paketas turėtų tik 0,22 procento pokytį BVP. Kad... Ir Jūs pamatysite, jei nagrinėsite 2009 metų rodiklį, kad e, teigiamas poveikis e, atsvers e, neigiamus padarinius. Mažos ir vidutinės įmonės, tai yra labai jautrus klausimas, kadangi šios įmonės priklauso nuo bankų teikiamų paskolų ir kai kuriuose sriti, šalise mažos vidutinės įmonės išgyvena sudėtingą situaciją. Tačiau šiame kontekste noriu pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, pas, Bazilės 2 jau numato pa, paskolų teikimą lengvatinėmis sąlygomis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Antra, maži ir vidutinio dydžio bankai taip pat bus mažiau paveikti šios reformos nei stambesni bankai. Ir trečias dalykas Mes esame numatę kontracikliškas e, priemonės, kurios turėtų leisti bankams pasiruošti blogiems laika, laikams tuomet, kai uh, jie išgyvena klėstėjimo laikotarpį. Ir mes stebėsime, ar laikomasi visų šių reikalavimų. Ir jei pastebėsime kokių nors problemų, apie tai galėsime kalbėti jūsų komitete. Question. Kolegos, na, šio, ši diskusija vyksta kiek kitaip. Mes dar turime ko paklausti, o laiko beveik nebelieka. Tol paprašysiu kad visi kalbėtumėte trumpai, juolab, kad kandidatas labai išsamei atsakė į ankstesnius klausimus. Pone Enrija, finansų krizės metu įvairiai buvo reaguota e, valstybėse narėse, kai kurios e, e, vykdė įvairius susijungimus, kai kurios valstybino priežiūrą ir taip toliau ir panašiai. Ir susidarė konkurencija iškreipianti situacija, ji dar labiau paštrėjo ir panašu, kad susidurime su šta, status quo ante dabar kai kuriuose valstybėse narėse yra sprendimų priimti tam tikrus bank reikalauti mokėti bankus tam tikrus mokesčius, taigi vėl įvedamos konkurenciją iškreipiančios priemonės. Klausimas, ką ketinate daryti, kad e, būtų panaikinti tie konkurencijos iškraipimai ir kad pagaliau vėl priartėtume prie e, mūsų tikslo turėti visiškai konkurencingą, tinkamai veikiančią bankų sistemą Europoje? Švilgi fragė. Uh, well, thank you. Uh... Puikus klausimas. Ačiū už klausimą. Atsakydamas galiu pasakyti, kad iš tiesų valstybės narės skirtingai reaguoja, bet turiu pagirti Europos komisijos pastangas ir taip pat konkurencingumo generalinio direktorato darbą nes tikrai krizės metu buvo teikiama visai keriopa parama ir stengiamas įrengiant naujus teisės aktus užtikrinti, kad kaip galima greičiau būtų bendrojoje rinkoje atkurtos lygiavertės konkurencijos sąlygos. EBA, kaip jūs žinote, pagal steigimo dokumentus privalo irgi prisidėti prie bendro darbo. Europos komisija praėjusį spalį paskelbė savo komunikatą bei darbo dokumentą šių metų sausio mėnesį, kuriame analizuojami išeimo iš, kriz, išeimo iš krizės reikalai. Ir manau, kad tuose dokumentuose yra keletas gerų minčių. Pavyzdžiui, bankai galėtų prisidėti prie bendrų fondų ir prie bendro europinio fondo, kurio lėšomis būtų galima spręsti problemas. Man atrodo, ponios Ferreiros pranešime labai daug kas ir gana aiškiai pasakyta šiuo klausimu. Manau, kad yra pagristų priežasčių, dėl kurių iš anksto bankai turi formuoti rezervą, kurio lėšos būtų panaudotos krizės atveju, kai tai reikalinga. Ir tokiu būdu priežiūros institucijos galėtų laisviau veikti užkertant kelią toms grėsmėms, kurios gali kilti mokesčių mokėtojų pinigams. Iš tiesų reikia pasižiūrėti į visą paketą ir jų nustatomas sąlygas. Iš vienos pusės yra nustatomos griežtos kapitalo pakankamumo sąlygos ir galbūt 20-ko grupės dokumentai ir numato, kad finansinės kontrolės institucijos ir, o veikiančios finansinės institucijos turi sukaupti papildomų pajėgumų. Bet taip pat tie patys bankai, jeigu jie turi prisidėti prie krizės padarinių likvidavimo fondo, tai gali atsirasti tam tikros asimetrijos, skaičiuojant mokestį už kapitalą. Kitaip sakant, svarbu neperlenkti lasdos ir užtikrinti veiksmų proporcingumą, tam, aišku, reikia atlikti poveikio vertinimo analizę. Ačiū. Dabar pereisime prie trečiojo etapo EPP vartun Freido Moro. La ringrazio innanzitutto eh, da italiano per la visione eh, profondamente europea e. Eh... Dėkoju Aš, kapitalas, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų Europos viziją, už Jūsų europietiškumą ir pasveikinsiu tu, kad Jūs visuomet dirbote labai savarankiškai. Įsivaizduokime, kad Jūs jau vadovaujate, kad Jūs uh, būtumėt ėję jau prie bankininkistės priežiūros institucijos pareigas, uh, tuomet, kai mūsų ištiko krizė, ką jūs būtumėt daręs? Beh, insomma, diciamo, innanzitutto vorrei dire che. Dėkoju, ponia Mauro. Kalbėsiu angliškai. Sebs ėmėsi kai kurių žingsnių kurie buvo kartojami ir pasaulio lygmenių. Mes, pavyzdžiui, pradėjome kalbėti apie bankų kapitalą gana anksti 2005 metais, nes pastebėjome skirtumų tarp valstybių narių. Ir taip pat pirmieji pradėjome kalbėti apie likvidumo riziką. Na, dėja, Mums prireikė nemažai laiko, kad padarytume išvadas, nes tuomet mes siekiame konsensuso visomis išgalimis. Ir tikrai nepakankamai greitai sureagavome į situaciją. Tačiau tai, ką matome dabar SEPS brangtose e likvidumo gairėse, iš esmės e, yra tai, kas padėjo pagrindą dabartiniai reformai. Ir jei būtume turėję vanginintiesės priežiūros instituciją, tuomet e, gal galima būtų tikėtis, kad e, būtų padaryta kur kas daugiau nei e, padarėme. Gygolt, ponas Gygolt taip pat apie tai kalbė, kalbėjo. Būtų gerai, jei EBA turėtų galimybę suprasti, kaip skiriasi įvairių grupių e, traktavimas. Be to, mes matome, kad finansiniai tarpininkai kai kuriuose šalyse užsiema tuo, ką kitose šalyse atlieka kitos įstaigos ir kad šie e, tarpininkai, tarpininkai nėra reguliuojami, kad jų veikla nėra reguliuojama, jei būtume užkirtę kelią tokiems dalykams, tuomet e, būtų buvę labai gerai. Kai prasidėjo krizė, vyko diskusijos priežiūros įstaigų komitete ir tuomet mes nesugebėjome susitarti ir todėl nepradėjome e, tirti E, Europos bankų e, poveikį Europos bankams. Question. Ačiū. Dar du klausimai. Socialdemokratų vardu Elisa Ferrera. Dėkoju. Labai svarbus šie klausimai, kuriuose jūs dalyvaujate mums. Ir mano klausimas susijęs su kai kuo, apie ką jau užsiminėte, bet noriu dar kartą prie to grįžti. Turiu galvoje situaciją, kai bankrutuoja bankai, visai bankų sistemai svarbus bankai ypač, pavyzdžiui. JAV buvo rasti sprendimai, kurie jau kurį laiką gerai gana veikė. Kita vertus, turime konstituoti faktą, kad kaštai, kuriuos be abejo sumoka mokesčių mokėtojai, yra tokie, kad privalome ieškoti sprendimų, kurie mm, bent jau pateisintų tuos kaštus, turime atsiskaityti mokesčių mokėtojams. Taigi, ką jūs kaip būsimas šios institucijos pirmininkas, aš labai tikiuosi, kad būsite patvirtintas šiuose pareigose. Ką darysite tam, kad būtų ieškoma europinių sprendimų valdymo, bankų valdymo sistemai, nes krizės būna įvairios ir ne visada pavykdavo iš karto rasti tinkamą sprendimą, nes dažnai buvo taip, kad valstybės e, nacionaliniu lygiu jau būdavo e, pritaikiusios kokias nors priemonės. Taigi, ką europiniu lygiu galima padaryti? E, Ačiū už klausimą. Jūs palėtėte labai svarbų klausimą. Mano galva, institucijos niekada neturėtų sudaryti sąlygų atsidurti padėtyje, kurioje išeities beveik nėra, nes tai daro neigiamą poveikį rinkoms. Todėl reikia sukurti išėjimo iš rinkos net stambioms institucijoms būdus, priemonės. Komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl labai jautraus dalyko. Kogi reikia, kad atitinkamos institucijos nutrauktų bankų veiklą nes bankai gyvykdo funkcijas, kurių testinumas privalo būti užtikrintas, nes kitaip nukentės vartotojai. Taigi vienas bankų funkcijas galima likviduoti, o kitų ne. Bet reikia galvoti apie bendras priemonas ir maksimalų harmonizavimą, kad būtų galima likviduoti vieną ar kitą banką. Kitas dalykas, vienas iš klausimų, kurį kelia komisija, yra štai koks. Kas turėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį - priežiūros institucija ar kas nors kitaip. Bet būtent priežiūros institucijos, mano galva, turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį šiuo atveju, nes geriausiai žino tikrąją padėtį ir turi galimybę parengti kovos su krize priemonės. Todėl, jeigu aš vadovausiu komisijai, tai parengsiu tinkamus pasiūlymus šiuo klausimu, dar tikiuosi iki vasaros tai pavyks padaryti, tam, kad būtų užtikrinta, jog bus parengtos tinkamos ankstyvo reagavimo priemonės pagal CRD 136 straipsnį, tai įmanoma ir susiklošius nepaprastai gali, e, situacijai galima būtų pasinaudoti ir nepaprastųjų galių straipsnių, tai yra 18 straipsnių ir atitinkamai veikti. Ačiū. Ačiū. Ir paskutinį klausimą užduos ponas Gasėmė gal. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau dar panašų klausimą užduoti kaip ir ponė Ferreira. Ar manote, kad būtina turėti vieningą europinę procedūrą, e, kalbant apie visai bankų sistemai svarbius bankus ir jų veiklą? Ar reikia kokios nors specifinės priežiūros jiems? Ar manote, kad reikėtų vienodos, me, vienodo mechanizmo tokiems bankams gelbėti ir ar reikėtų kurti atskirus fondus tam, kad tie visai, svar, visai sistemai svarbus, bank, svarbus bankai, dirbantys tarp valstybinių, būtų išgelbėti. Mr. Garcia Margalio. Uh, and... Ačiū, pana Garcia. Margalio. Taip pat noriu padėkoti Jums už atliktą darbą reguliavimo srityje, nes neabejotinai debas EBA tik sustiprės jūsų dėka. Na, žinau, kad Europos parlamentas pritarė pranešimo minčiai numatyti daugiau galių tarp valstybinės priežiūros grupėms. Ir Jeigu aš gerai prisimenu, buvo kalbama apie net tam tikrą vieningą sistemą. Bet man atrodo, kad tvarkant reguliavimą nebuvo taip plačiai užsimota, jeigu aš teisingai prisimenu. Visgi aš manau, kad būtina parengti bendras taisyklės, kurios nurodytų, kaip nacionalinėms priežiūroms institucijoms veikti kilus krizai. Dabartinėme reglamente yra sakoma, kad priežiūros institucija gali veikti kaip tarpininkas ir aš įsivaizduoju, kad jeigu kartu su nacionalinėmis institucijomis mes svarstome jau, ką daryti su vienu ar kitu banku, tai aš įsivaizduoju, kad Europinė priežiūros institucija tokio diskusijoje taip pat dalyvautų ir tai leistų visiems išdėstyti savo pozicijas ir nuomonas. Galiausiai, matyt, mes artėsime prie bendro atitinkamo europinio fondo, kuriam iš principo aš pritarčiau. Aišku, Europos bankų priežiūros institucijos vaidmuo užtikrinant geriausią fondo lėšų panaudojimą būtų itin svarbus, nes tokios lėšos turi būti naudojamos itin gerai, atsižvelgianti piliečių interesus. Pirmininkė, ačiū, ačiū labai už išsamius atsakymus į klausimus. Deja, dėl laikos tokos mes negalime suteikti galimybės kolegoms užduoti papildomų klausimų. Taigi, klausimo diskusija laikau baigta, o dabar vyks už uždarų durų diskusija, kurioje dalyvaus tik nariai, tie, kurie nėra komiteto nariai ir visi kiti asmenys prašome palikti salę.